Norėtumėm pradėti posėdį. Prašome susėsti vietas. For... Mūsų darbo atvarkė šiandieną gan įtempta, todėl norėčiau pasisveikinti su visais. Labas, laba diena, laba popietė. Norėčiau priminti, kad šitas posėdis yra transliuojamas internetu, tad šipsokitės. Dėl darbo atvarkės tvirtinimo. Norėčiau šitą pakeisti. Paklausykite atidžiai, nes reikia priimti darbo atvarkės pakeitimus. Pirmasis pakeitimas susijęs su pono Luhan pranešimu dėl ES ekonominės, socialinės ir norinės sąlygos siekia visuotinio konkurencingumo būtinos sąlygos. Buvo sutarta koordinatorių, kad balsavimą dėl šio pranešimo nukelsime į kitą posėdį. Tai yra susiję su tuo, kad labai daug gauname pakeitimų ir reikia su jais susidoroti. Antras pakeitimas, taip pat po koordinatorių nutarimo, buvo nuspręsta 13a punktą įtraukti į mūsų darbo tvarkę Tai yra pasikeitimas nuomonėmis dėl ekon komiteto pranešimo, dėl e, tarybos e, rekomendacijos dėl e, kasyklų, dėl minų. Ir kitas pakeitimas pono Viktor Baštinarų pranešimas Tai Europos strategija Jodosios jūros, Europos Sąjungos Jodosios jūros strategija paruoštos nereikalų komiteto ir galėtumėm šį klausimą svarstyti per kurį nors atinantį posėdį. Taigi, jeigu jūs pritarėte mano patiktiems pakeitimams, jeigu niekas nenori pasiūlyti kitų pakeitimų, galėtumėm patvirtinti pakeistą darbo atvarkę. Markus Piper. Ačiū pirmininkė. Ačiū dėl koordinatorių posėdžio šiandien vakare. Norėčiau pasiūlyti klausimą. Tai BVP ir Beyond pranešimas. Manau, kad turime pakankamai pritarimo, kad atsakomybė už augimą, regioninį augimą, už gerovę ir kitus panašius dalykus yra būtent e, mūsų komiteto kompetencija, ne aplinkosaugos komiteto kompetencija. Taip pat pasakyčiau, kad čia yra labai specifinis klausimas. Štalies todėl, kad iki šiol visi pranešėjai šio klausimu buvo iš žaliųjų frakcijos. Manau, reikėtų labai gerai pagalvoti apie tai, kad tokia svarbi politikos dalis, kuri visada buvo regi komiteto kompetencija, dabar jau nebėra mūsų komiteto kompetencija, ar bent jau ne visai mūsų komiteto kompetencija. Todėl norėčiau šiandieną vakare pakalbėti būtent apie tai, ar tas pranešimas turėtų būti regionų komitetų svarstomas. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Ačiū. Iš tikrųjų, šitas klausimas yra įtrauktas į rytojus darbo atvarkę. Jeigu per koordinatorių posėdį mes prieisime sutarimo, kad tai galima pakeisti kažką ir rytojus arba atvarkėje, mes taip ir padarysime. Per koordinatorių posėdį priminsiu taip pat šito klausimo e, prieš istoriją, nes jau pernai spalį labai daug kalbėjome apie šitą pranešimą, apie šitą klausimą ir taip gimė šis pranešimas ir būtinai per koordinatorių posėdį šitą klausimą iškelsiu. Jeigu daugiau nėra pasiūlymų. Suprantu, kad mūsų darbo atvarkė yra patvirtinta. Taip pat atsižvelgiant ir pono Markus Piper komentarą, norėčiau visiems priminti, kad rytoj 9 val. vyks balsavimas lygiai 9. Prašau atsinešti elektroninės balsavimo korteles. Taigi dabar galime perėti prie antros, antro darbo atvarkio klausimo, tai yra regionės komiteto posėdžių tvarkaraščių tvirtinimas 2011 metams. Šitą darbo kalendorių, kaip žinote, paruošia parlamento sekretariatas. Čia atsižvelgiama įvairiausius kriterijus, pirmiausiai salių ir, ir vertimo paslaugų prieinamumas tam tikrų laikų ir taip pat atsižvelgiant į kiekvieno komiteto kalbinę sandarą. Jums buvo išdalintas šitas darbo kalendorius. Vyks 11 eilinių posėdžių. Turime teisę renkti ir neeilinius posėdžius, kurie nėra įtraukti į šitą darbo kalendorių. Kaip matote, dauguma mūsų suplanuotų posėdžių yra savaitės pradžioje, pirmadienį, antradienį arba trečiadienį. Paprastai iki šiol būdavo dviejų, e, dviejų dalių posėdžiai po pusę dienos. Yra tam tikrų pakeitimų. Kai kurie posėdžiai truks tik tai pusę dienos, o kai kurie bus iš trijų dalių po pusę dienos. Ne visi bus dviejų dalių po pusę dienos posėdžiai. Taigi, ar galėtumėm patvirtinti šitą darbo kalendorių? Jeigu taip, galime pereiti prie kito klausimo, tai yra pirmininkės pranešimai. Norėčiau pranešti apie koordinatorių priimtus su, e, sprendimus rugsėjo 7 dieną Strasbūrė. Koordinatoriai nusprendė pasiūlyti šias nuomonės regi komiteto narių paruoštas pirmiausiai dėl energetikos efektyvumo plano iniciatyvos, įtrė ruošia pranešimą, EPP frakcija, profesorė Kolenska Bobinska ruoš pranešimą, kitas pranešimas savo in iniciatyva ir mūsų nuomonė bus juo skelbiama, tai politika. globalizuotoje eroje. Francesco De Angelis iš socialistų yra pranešėjas. Taip pat per raštinę procedūrą koordinatoriai nusprendė pateikti dvi nuomonės, kurios bus parengtos pirmiausiai e, dėl valstybės pagalbos e, neproduktyvioms kasykloms uždaryti. Jan Bžežina yra pranešėjas, ikon komitetas yra pranešimą rengiantis komitetas. Paskutinis pasiūlymas tai yra dėl parlamento ir tarybos e, sprendimas dėl visuomenės senėjimo. E, mes paruošime nuomonę pranešimas ruošiamas EPP, bet kol kas dar neturime e, pavardės asmens, kuris ruošia pranešimą. Jeigu nėra komentarų, tada periname prie ketvirto darbo atvarkės klausimo, tai yra nu, pasikeitimas nuomonėmis su komisaru Janušu Levandovskiu, kuris atsakingas už finansinį planavimą ir biudžetą Europos komisijoje. Turime laiko iki pusės penkių pasidalinti nuomonėmis su komisaru. Tikiuosi, kad puikiai išnaudosime šį laiką ir negaiždama laiko tiesiog perduodu žodį komisarui. Jūs turite tiek laiko, kiek tik tai jums reikia, kad paaiškintumėte mums visus svarbiausius klausimus, kurie jūsų nuomonė yra patys svarbiausi regionės plėtros komitetų ir tuomet vyks pasikeitimas nuomonėmis, užduosime klausimus ir komentarus. Thank you, Danuta, for your... Labadiena, dėkoju Danuta už pakvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Iš tiesų labai malonu su jumis susitikti. Aš e, susilaikysiu ir negirsiu e, Danutos už tai, kad e, ji nenaudoja lenkų kalbos šiame posėdėje. Galima pradėti pirmiausia kalbėti nuo tvarkaraščio, kadangi prasideda labai svarbus biudžetinis sezonas ES institucijose. Taigi, kas mūsų laukia? Biudžeto peržiūra buvo atidėta spalio mėnesiui. Ir svarbiausias peržiūros tikslas yra, kaip būtų galima pasimokyti iš praėjusios krizės Taigi komisija dirbo ir jau netrukus rugsėjo 29 dieną ketina pateikti pasiūlymus dėl ekonominio valdymo. Taigi aš pradėsiu nuo tų pasiūlymų, kurie yra tiesiogiai susiję su sanklaudos politika. Taigi, kai kalbame apie biudžeto peržiūrą, ji buvo atidėta Ir parlamentas patvirtino sprendimą, kad tokią peržiūrą atliktų naujoji komisija, naudo, naujos kadencijos komisija. Ir dabar ir parlamentas, ir nacionalinės delegacijos žvelgia į naująją finansinę perspektyvą, kuri prasidės 2014 metais. Jau rūpiučio mėnesį atsirado šiokių tokių prieštaravimų ir buvo pradėta kalbėti ne tik apie išlaidas, bet ir apie peržiūros priedus. Mano nuomonė, tai yra prieštaringas klausimas ir čia kalba eina apie tai, kad būtų galima sumažinti nacionalinės įmokas į biudžetą. Žinoma, tai yra numatyta mandate, tačiau toks dalykas kelia klausimų. Taigi mes spręsim ne tik su išlaidosomis susijusius klausimus, bet ir su nuosavomis lėšomis susijusius klausimus. Kai dėl strateginio dokumento dėl sanklaudos, jis turi būti orientuotas į ateitį. Šis dokumentas yra labai svarbus. Svarbiausia mums yra parengti struktūruotą sankaldos politiką, kuri būtų vykdoma po 2013 metų. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie bendrą žemės ūkio politiką. Mes jau rengiame daugiametį planą ir žinome, kad reikia pateikti teisėkuros paketą dėl naujo daugiamečio projekto ir tą reikia padaryti iki birželio pabaigos 2011 metų. Žinoma, labai laukiamas yra dokumentas susijęs su skaičiais. Ir kyla klausimas, ar jį kartu pateikti su teisės aktų paketu ar kitu metu. Aš įsivaizduoju, kad uh, 2011 metais valstybės narės e, ir toliau tęs taupimo politiką ir taupimo programas. Net ir 12 metams yra numatomos taupimo priemonės. Žinoma, tai bus svarstama 2011 metais. Ir daugiametė programa turi būti pristatyta kaip bendras komunikatas arba birželio pabaigoje, arba šiek tiek anksčiau, kuomet bus paskelbtas pirmasis teisėkuros paketas. Visą tai priklausys nuo tuo metu susiklostysiančių aplinkybių. Galutinis teisėkuros paketas turėtų pasirodyti 2011 metais. Taigi 2011 metais komisijos pasiūlymas turi būti aiškus, tuomet prasidės dėrybos su Danija kaip pirmininkaujančia valstybė Vėliau vyks rinkimai Prancūzijoje 2012 metais ir tai aišku taip pat bus svarbus įvykis, kuris galbūt padarys įtaką išlaidoms. Tikimės, kad sprendimas bus priimtas Danijai pirmininkaujant Europos Sąjungai ir tikimės, kad pradėsime dėrybas su Europos parlamentu po to, kuris įgyjo daugiau galių įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir neturėtume kartoti 2004-2006 metų klaidų, neturėtume nutesti savo darbo, neturėtume švaistyti savo laiko, kaip tai atsitiko rengiant daugiametę 2007-2013 metų perspektyvą. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad ketiname pasikliauti institucijų gerą valią, vykdant 2011 metų procedūrą. Čia kalbu apie 2011 metų biudžetą ir susitaikinimo procedūrą po pirmojo parlamento svarstymo, kuris vyks spalio mėnesį. Taikinimo procedūra tarp tarybos ir parlamento, dalyvaujant komisijai kaip tarpininkai tarp dviejų institucijų vieno svarstymo procedūra gali labai aiškiai pademonstruoti, kokia atmosfera vyrauja institucijose, kurios turi biudžeto sudarimo ir tvirtinimo procedūrų. Kai dėl sanklaudos, tai yra ypač svarbus klausimas šiandienos Europai, kuri išgyvena krizę. Žinoma, kad ji turi tiesioginių pasiekmių Europos biudžetui. Žinome, kad be mokėjimų balanso priemonės ir 50 milijardų eurų Europos biudžetas dabar yra tam tikras užstatas paskoloms pagal stabilizacijos fondą. Čia kalbame apie 60 milijardų eurų eurozonai priklausančiems šalims. Tai yra lankstus Lisabono sutarties interpretavimas tačiau mes turime stabilizavimo mechanizmą. Kitas dalykas - Europos biudžetas gali būti naudojamas kaip priemonė sankcijoms taikyti. Mūsų nuomonė, sanglaudos neturėtų koncentruotis sanglaudos e, politikoje. Kitu būdu sankcijos būtų labiau teorinės, ypač kalbant apie tas valstybės, kurios negauna naudos iš sanglaudos fondo ir nesilaiko e, stabilumo bei augimo pakto. Čia mes kalbame apie Europos stabilizavimą ir grįžimą į prastinės vėžės. Aš nenorėčiau, kad ateitis būtų vertinama atsižvelgiant į taupimo programas. Mes turime konsoliduoti savo biudžetą, turime atgaivinti finansų rinkas. Tokie vaidmenys yra aiškus, tačiau mes taip pat turime atnešti tam tikros naudos savo piliečiams, studentams, nevyriausybinėms organizacijoms, tiems gavėjams, kurie galėtų skleisti tą antikrizinę nuotaiką. Ir toks yra struktūrinio fondų pobūdis, tokia yra jų prigimtis. Jūs puikiai žinote, kad sanglaudos politika sustiprino Lisabonos sutartis. Ir čia yra kalbama ne tik apie socialinę, bet ir apie teritorinę dimensiją. Tai yra pagrindinis instrumentas, kuris mobilizuoja teritorinius aspektus ir integraciją. Kai dėl ateities, žinoma, aš palaikiau ryšius su komisijos nariu atsakingu už regionus ponu Hanu. Aš taip pat stengsiuos palaikyti santykius ir su jūsų komitetu. Atsižvelgiant į Liepos 13 dienos pozicijos dokumentą, galiu spręsti, kad mūsų vizijos nelabai skiriasi, kalbant apie sanglaudos politiką po 2013 metų. Žinoma, visą tai dar reikia apsvarstyti, bet svarbiausia yra plėtoti Europos vystimosi politiką, o ne teikti uh, labdarą, kaip kai kas teigia. Taigi mes ketiname sutelkti sanglaudos politiką į galimybės, o ne į kliūtis. Žinoma, kad sanglaudos politikos valdymas turi būti daugelybis, daugias luoksnis, 70 procentų visų veiksmų programų yra vykdomos vietos ir regionų lygmenių. Ir tai yra išmintinga, tai yra vienintelis būdas regioninės institucijas įtraukti į plėtros projektus. Žinoma, projektai turi būti daugiamečiai, mes turėtume kalbėti, ar trukmė turėtų būti penkeri metai, ar septyneri metai, ar daugiametė programa turėtų trukti dešimt metų su peržiūra praėjus penkeriems metams. Svarbiausia yra užtikrinti ekonomikos ir socialinio fondo regimumą. E, kaimo plėtros priemonės taip pat turėtų būti koordinuojamos su teritoriniais sanglaudos politikos aspektais. Aš labai atidžiai klausiau pono Piperio. Jis kalbėjo apie BVP kriterijus. Aš manau, kad bent jau dabar pagrindinis atskirties taškas turėtų būti BVP, sprendžiant apie tinkamumą gauti lėšas. Ir remiantis tokiu kriteriju mes galime apsispręsti dėl lėšų skirstimo. Ir tikiuosi, kad mes su komisijos nariu Han ir toliau dirbsime ir svarstysime tuos kriterijus ir lėšų skirimą pagal pirmąją, pagal pirmąją ir antrąjį sanglos politikos tikslą. Finansų e, reglamento peržiūros užduotis priklauso poniai Greslė. Ji dabar yra pagrindinis asmuo kuris atsakingas už finansų reglamento peržiūrą ir kalbama apie tam tikrą klaidų maržą, kuris, kuri gali būti numatyta reglamente. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į naujus inovatyvius mechanizmus, kaip rizikos pasidalymo priemonės ir kitas priemonės, kurios yra numatytos peržiūrėtame finansų reglamente. Ir galiausiai mes turime svarstyti ir urbaninių teritorijų klausimą. O konkrečiai, kaip įtraukti makro regionų savokai, kaip Juodosios jūros regioną, Baltijos jūros regioną į ateities regionų politiką. Aš žinau, kad Johannes Han pasisako už tokias makro teritorijas ir jų integravimą į regionų politiką. Bet žinoma, šis klausimas vis dar yra diskutuojamas. Tai tokios yra pagrindinės kryptis, bet esmė yra ta, kad sanglaudos politika turi atsirasti diskusijose dėl ES ateities finansų. Žinoma, išgyvename krizę, valstybės narės taiko griežtas taupimo programas. Pavyzdžiui, Vokietija ir Šulden Remsen atvejais, kuris daro įtakos bendro finansavimo galimybėms Vokietijos žemėse. Viską būtina išsamei išsiaiškinti ir išanalizuoti ir tai turi atsispindėti sanglaudos politikoje. Tai tiek norėjau pasakyti savo įvadinėme pasisakymę, dabar suteiksiu perdus žodžiams. Labai ačiū, gerbim kolegos. Norinčių kalbėti sąrašas gan ilgas. Tai iš pat pradžių um, trims prašusiems žodžios teiksime žodį panas Sanas. Uh, Pone Lonai, sako pirmininkė, manau, kad tai aš e, nemažai turiu pasakyti apie e, kitą kitą daugiametę sistemą. Labai daug klausimų yra susijusių su sanglaudos e, politika struktūriniais fondais, tačiau šiandien norėčiau apsiripoti tik tai laikotarpio vidurio peržiūra, tai pagrindinė. Aptariama tema ir aš galiu suprasti, kodėl dabar valstybės narės labai nenoriai atlikti laikotarpio vidurio peržiūrą.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 nes e, savo šalise nebenori daugiau mokų mokėti ES, tačiau tuo pat metu mes e, norime numatyti naujas pareigas ES e, parlamentai, aišku, turime laikytis Lisabonos sutarties ir kai kalbu apie naujas pareigas, neturiu galvoje tik tai tokių dalykų kaip a, naujos išorinės veiksmų tarnybos steigimą, tačiau turiu galvoje ir naujas kompetencijas susijusias su sporto kultūra ir a, komisaras yra buvęs biudžeto komiteto narys pusė, aišku, jūs suprantate, koks yra spaudimas e, daromas e, Europos Sąjunga, kalbant apie tokias e, pareigas. Ir jeigu taryba, aišku, nori prisivyti viską, tai, aišku, to manevro laisvė yra dar mažesnė. Kaip aš suprantu, turėtume visą tai laikyti investiciją į ateitį, į ekonomikos atsigavimą, tai negali būti laikoma tik tai išlaidomis. Tačiau, kaip taryba supranta 11 metų biudžetą, taryba norėtų matyti e, vienas e, A eilutė 46 milijonus ir nors įsipareigomų vienas B punktė ne, nesumažino, o, o mokėjimuose ne, nepadidinta suma yra, tai aš bijausiu, kad ne, nepakaks lėšų vieną A eilutę, kad būtų galima finansuoti visus, pavyzdžiui, tyrimo projektus ir uh, taip pat nuogastavimų yra, kad mokėjimams nebus numatyta pakankamai vienas B, kad turim galvoje, kad pradedamos įgyvendinti uh, struktūrinių fondų pro, programos, tai tokie du mano nuogastavimai. Tai mano klausimas jums uh, toksai būtų, jeigu būtų atliekama vidurio laikotarpio agentūro pežiūrą, ar jūs ją laikytumėt, kai tik tai e, techninio koregavimo daug, daugiamečio plano, ar jūs įsipareigotumėt, e, kad būtų atsižvelgta į prioritetus ir kad prioritetai būtų e, įtraukti į vienas A ir vienas B ir kad tinkamos lėšos ten būtų, galvojant apie Europos ateitį ir ekonomikos atsigavimą. Ačiū toliau, Mikael Toider. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariui. E, jūs savo pristatėme labai tiksliai įvardijote politikos sritis, tinkamą finansavimą. Yra šalių, kurios turi konsoliduoti savo biudžetus ir to šalis mano, kad ES turėtų prisidėti prie to konsolidavimo. Tad mano pirmas klausimas būtų toks, kaip Jūs vertinate ES indėlį konsolidavimą? Antras klausimas dėl eurozonos. Yra ne vienas e, makroekonominis stabilizavimo instrumentas ir būtų įdomu išgirsti, ar sanglaudos vizija uh, nebūtų galima pasinaudoti e, makroekonominiam stabilizavimui. Nekalbu apie tai, kad reikėtų kritikuoti komisijos narį Reną. Manyčiau tiesiog, kad būtų ne, nevaisinga neleisti šalims susidurinčiams su ekonomikos problemom pasinaudoti fondais tais atvejais, kai reikia makroekonominio stabilizavimo, viena iš tokių, vienas iš tokių valstybių galėtų būti valstybės e, susidurinčios su konkurencingumo e, problemomis e, savo ekonomikos ir būtų galima panaudoti lėšas konkurencingumui skatinti. Ir paskutinis klausimas, kaip gali būti, kad pirmininkas Barosas staiga aptiko 1 milijardą eurų. Plėtros politikos tikslams e, e, jungtinėse e, tautose, o sanglaudos fondui lėšų neturime, kai turime realių problemų. Pane Manė. Ačiū. Ačiū už puikų pristatymą. Manau, jog labai uh, svarbu, kad uh, komisija ir parlamentas glaužiai bendradarbiautų, kai uh, kalba eina apie daugiametės pro programas, skaitant biudžetą. Kaip uh, jūs sakėte, uh, viskas turi būti labai tiksliama ateityje ir čia labai svarbios diskusijos dėl išteklių. Uh, Todėl, manau, turėtumėm nagrinėti klausimus susijusius su apmokesnimu. Dabar dėl penkerių metų esu nusteikus gan e, skeptiškai, kaip galima numatyti struktūrinės e, programas penkeriems e, metams, apsiribuoti tik tokiu laikotarpiu. Kas mane neramina, kalbant apie biudžetą, konkrečiai kalbant apie biudžeto griežtumą, tai ryšys tarp tradicinės politikos ir naujos. Uh, politikos. Kokia dabar padėtis? Kadangi paprastai kalbame apie solidarumą, nežinau, ar galime dabar e, išskirti, kokias galimybės turime, galvojant apie Europos strategiją 2020. Žinoma, e, sanglaudos politika gali būti naudinga, plėtojant e, atsinaujinančius e, šaltinius žalį ekonomiką. diskusijose kurį laiką buvo nekreipta dėmesio naują politiką į tos, tos regionus. Mums reikia plėsti savo akiraitį, reikia stiprinti sanglaudos fondus, nustatyti naujus prioritetus, pavyzdžiui, tyrimus. Vienas iš prioritetų, kuris man svarbus ir apie kurį norėčiau ateityje di diskutuoti, yra konkrečiai tyrimai. Kalbant apie kriterijus, tai sutinku, kad BVP turėtų būti vienas iš pagrindinių kriterijų, tačiau lygiai taip pat Na, reikėtų galvoti apie ateitį, pavyzdžiui, gyventojų e, senėjimas, tam būtų galima panaudoti na, sanglaudos e, fondus ir galiausiai norėčiau paminėti transporto politiką. Apie tai e, buvo diskutuota jūsų kolega ponas Kalas sakė, jog bus numatytas fondas transporto politikai. Ką Jūs apie tai manytumėt? Ačiū. Turbūt jau galima susidaryti įspūdį, kaip toliau vyks diskusija. Iš pat pradžių klausimai nelengvi. Ponui e, Vonui, nežinau, ar teisingai ištariau jūsų pavardę, e, sako kalbantysis, bet e, ačiū už jūsų toleranciją. Uh, Dėl laikotarpio vidurio peržiūros e, mūsų logika buvo susiderinti su Lisabono sutartim, e, nedėgiant tų pakeitimų, kurių nereikia pagal naują poziciją. Europos parlamentas taryba kitaip mane ir Europos parlamento uh, Mm, pozicija aiškiai buvo išrešta mano kolegos Remaro e, Dogės, kad čia turėtų būti ne tik tai suderinimas su Lisabono sutartim, tai daugiau būtų e, politiniai dalykai. Rytoj bus balsuojama dėl pakeitimų jo pranešimo ir galbūt uh, reikėtų išsiaiškinti, ką reikštų nesusiderinimas, bet daugiau politinė peržiūra, kadangi pagal Lisabonos sutartį yra naujų pareigų įvairiose sritise, tačiau mums reikia tam tikro pagrindo kiekybiniam įvertinimui. Todėl mes E, laikomės to požiūrio, kad tai turėtų būti su, suderinimas ir tai, e, aišku, yra kur kas mažiau e, negu parlamentas tikisi. Kalbant apie 11 biudžetą, reikėtų paminėti EIVT. Teisomasis biudžetas pusantro milijardo e, eurų, turbūt ne visiškai tenkina e, lūkesčius, e, tai, tačiau vis dėlto matom patį pirmą Lisabono starties poveikį, kad yra plečiamas biudžetas LVT dėl sporto kultūros. Tai Viskas priklauso nuo dėrybos su parlamentu ir aš manau, kad tai visiškai įmanoma būtų ir 11 e, biudžete. Čia e, matau labai konkrečius pakeitimus. E, biudžeto pranešimo pranešėjom atkreipėti dėmesį į e, tai, kad lėšos labai sumažintos yra pirmoje biudžeto eilutėje A ir B ir čia matom paradoksą tarp pareiškimų ir realybės ir e, akivaizdu, kad Europa galėtų skirti, skirti daugiau konkurencingumui, jo stiprinimui. Tačiau po penktųjų šeštųjų metų dėrybų čia lėšos buvo e, labai e, sumažintos. Ir nepaisant deklaracijų, kad reikėtų skirti daugiau lėšų tyrimams ir Europos konkurencingumui, vis dėlto lėšos buvo ten mažinamos ir dabar taryba daro tą par. 96 e, procentai e, padidi, padidinimo e, palyginus 10 su 11 yra būtent tose eilutėse 1A ir 1B. Ir kas šiaip vyksta, kad taip Europai turėtų būti gera žinia, kad sanglauda eina į priekį. 10 metais 5 milijardais išleisime daugiau, negu buvo nu, numatyta 10. -ųjų metų biudžete 1 milijardų e, daugiau. Ir taip pat turėtų būti ir 11, 12 ir 13 metais. Aš norėčiau e, apginti tokias išlaidas, taip yra dėl e, investicijų pobūdžio. Ir tai yra nedidelis antikrizinės paketas, kuris daro poveikį darbo vietoms, bendradarbiavimui ir tai yra gerai tokiu E, laikotarpio. To klausė ir ponas Toeris, kad e, nesileidžiant e, į tas diskusijas dėl, dėl taupimo priemonių, tačiau kalbant apie europinį biudžetą, tai yra e, investicinės lėšos, negi taikant taupimo priemonės. Tarkim, Ispanijoje, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje e, labai mažinamos išlaidos yra ir mes galėtumėm e, prisidėti prie to išlaidų ribojimo per struktūrinius fondus. Na, tai būtų investicinės lėšos ir čia turbūt ir atsakysiu. Uh, į pono Toirio e, klausimą dėl taupimo priemonių. Mes didžiulių e, problemų kukliom lėšom struktūrinių fondų neišspręsime. Ir neįsivaizduoju, koks galėtų būti e, šaltinis to vieno milijardo plėtrai, bet esame labai kūrybingi. Pavyko rasti lėšų e, Galilėjo ekonomikos gaivinimo pro programai, e, pagalbai maistu, tai galimybių turbūt yra. Ir, tačiau tai reikėtų numatyti daugiametėse programuose. Atsakysiu poniai man ir nenorėčiau pernelik daug kalbėti apie vadinamąjį apmokestinimą. Aš norėčiau tai vadinti nuosavom lėšom pagal e, sutartį, nes e, apmokestinimas e, pats žodis jau taip skamba gana grėsmingai, tai e, klausimas būtų toks, ar valstybės narės turėtų tiesiogiai e, prisidėti e, siekiant finansuoti konsolidavimą. Mm, oficialiai kritikuojama yra tokia dabar padėtis, valstybės narės ieško galimybių sumažinti nacionalinį indėlį, kad kad palengvėtų gyvenimas siekiant e, konsoliduoti finansus, tačiau e, kalbant apie e, finansinės transakcijas, Jie tai vertina kaip e, nacionalinės pajamas ir nenori tuo e, dalinti su europiniu e, biudžetu. Taigi ieškoma naujų pajamų šaltinių, bet tai laikoma nacionaliniam pajamom, o ne europiniam. Todėl aš gan skeptiškai vertinčiau čia galimybės. Galėčiau pritarti Jums, ponė Maner, kad penkeri metai gali atverti naują kontroversiją dėl lėšų. E, tai jau, tai jau prasidėjo, tai skaldo Europą, ne vienijos, tai jos ne, neintegruoja, bet tos visos prieštaros ją kaip tik tai e, suskaldo. Ir uh, Naujas darybas turėtumėm pradėti po dviejų metų, kalbant apie penkerius metus, e, remdamėsi jau e, pradiniais poslinkiais finansinės perspektyvos ir pirmieji dviejai e, metai nėra, nėra tokie vaisingi palyginti su trečiaisiais, ketvirtaisiais metais programavimo etapą. Taigi aš nesu pats penkerių metų šalininkas Pirmoji finansų perspektyva buvo maždaug penkerių metų, po to uh, buvo jos ilgesnės. Raimero Biogės argumentas yra toks, kad reikėtų pakoreguoti parlamento įgaliojimus. Mano pasiūlymas būtų išplėsti parlamento uh, įgaliojimus, kadenciją pareiginti iki septyniarių metų ir e, toks pas, pasiūlymas buvo, buvo teikiamas, tačiau neatsižvelgta jį buvo. Dabar e, strategija 2020 turime prisitaikyti prie tos strategijos, tai yra gan dirbtina, ne, nedidiname e, finansavimo, tik tai įvardyjame išlaidas, E, kurios apimtų tą žaliai vadinamą augimą, nedidinam atskirų kategorijų, tačiau e, kalbant apie e, išlaidų suderinimą, atsižvelgiant į strategiją 2020, tai, tai, turėtų, tai turėtų ir orientuotis Europinis biudžetas. Aš sakiau, kad aš esu už integruotą sanglaudos politiką, yra trys rytis. Uh, kuri, kuriuose aiškiai siekiama ne, didesnės nepriklausomybės be Europos socialinio fondo. Viena tai, tai būtų uh, transeuropinių uh, tinklų uh, nepriklausomumas, energetika ir klimatas. Ir e, aš nebūčiau už tai, kad būtų išsiskaidyta ir pernelyg daug fondų, kadangi tai didina ir administracinės išlaidas. Ir jeigu mes esame už pusiau nepriklausomas institucijas ar, ar, ar fondus, tai tik tai administracinės e, išlaidas, gal tai lengviausiai yra, gal tai yra e, madinga, tačiau e, lengv, lengviausia būtų galvoti apie tikimumą to europinio pro, projekto, atsižvelgiant į administracinės naštas. Tai nėra didžiausia dalis biudžeto ir na, sakyčiau, kad e, jeigu tai bus padaryta, tai lengviausias būdas yra uh, sumenkinti pasitikėjimą europinių projektų, ne tik biudžeto. Okay. Ponas Bafton, pernai, praeitą savaitę e, Velse susirinko posėdis, kuris kalba apie septyniarių metų investicijas į regionės plėtros e, sritį. Per kitą ES programavimo periodą 39 e, projektai, projektams turės tai įtakos ir bus prasta labai daug darbo vietų, 16 e, pro, projektų pagal socialinės fondą ir pagal kitus fondus, labai daug Labai daug fondų buvo sukurti būtent pagal, e, labai daug programų vykdomų būtent pagal e, šitus fondus. Tai yra 6 e, procentai ES biudžeto, 55 milijardai eurų. Per trilijoną sumažėjo tos lėšos 16 milijardų svarų sterlingų apkarpimas paveiks Velsą per atnečius metus ir tai turės labai didelę įtaką e, darbo vietoms. Ir tai padidė, padidins Veilso nedarbo lygį, kuris ir taip yra vienas iš didžiausių e, Junktinėje karalystėje šių pinigų ypatingai reikia mūsų bendruomeniai. Nes tokio finansavimo apkarpimas veda visą prie e, skurdo. Kaip galima, e, ar atitinka pinigų at, lėšų atėmimas iš sunkiai besverčiančio regiono su 2020 strategija. Reikėtų e, įsigilinti į neigiamą šitų lėšų e, patraukimo, atitraukimo arba apkarpimo įtaką, e, būtent turint galvoje Velso regioną. And, uh, Ačiū, pone Ramanesku. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui komisarui už įdomų pranešimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad aš esu labai pamaloninta girdėdama, kad jūs pritarėte mano nuomonį kad jūs remiate vietinės valdžios institucijas ir sanglaudos politiką. Taip pat labai džiaugiuosi, kad bent iš šitos pusės mes galime tikėtis jūsų paramos. Jūs išreiškėte paramą e, vietiniai regioniniai valdžiai. Taigi norėčiau pridurti, kad mums reikėtų daugiau investuoti, mokant ir ruošiant vietinės regionės valdžios e, pareigūnus, nes būtent jie e, vykdo sąnglaudos politikos programas. Norėčiau užduoti klausimą, kaip manote, ar jūs ir visa komisija galėtumėte palaikyti projektą, kurio tikslas būtų E, tokių pareigūnų ruošimas ir geriausių praktikų pasikeitimas tarp skirtingų regionų e, pareigūnų siekiant pagerinti Europos struktūrinių fondų valdymą ir jų įsisavinimą. Kitas klausimas. Kalbant apie sanglaudą kaip vieną iš pagrindinių plėtros faktorių, kaip jūs pats sakėte, tai toksai požiūris e, atitinka 2020 strategiją. Sanglaudos fondas nėra labdaros fondas, tai yra plėtros, efektyvios e, plėtros regionuose fondas tam, kad sumažintume skirtumus tarp atskirų regionų. Norėčiau paklausti, koks yra jūsų požiūris į sanglos politikos ateitį iš biudžeto požiūrio taško. Ar turėtų būti išlaikomas tas pats biudžeto, tie, pati biudžeto, tie patys biudžeto rėmai, ta, ta, ta, ta pati tvarka. Ar reikėtų kažką keisti, kokia jūsų nuomonė? Pone Manesku yra Alde e, grupės koordinatorė, o dabar socialistų grupės koordinatorė, pone Kreil. Kreil. Ačiū komisarė. Labai, dėlė, labai mums malonu, kad jūs atvykote į mūsų komitetą. Tikimės, kad vaisingai ir ilgai bendradarbiausime sąnglaudos politikos srityje. Noriu užduoti tris klausimus. Aš asmeniškai Nemanau, kad valstybės, na, valstybių narių biudžeto konsolidavimo ar ar taupimo politika turėtų būti išplėsta iki sanglaudos politikos. Kaip ponas Tora kalbėjo ir visi girdėjome, manau, kad jisai yra teisus. Mano klausimas toks, ar svarstote ir kitas priemonės, ar ne? Nes struktūriniai fondai yra didelė mūsų biudžeto dalis, galbūt dabar reikėtų pradėti taupyti. Jūs tik iš dalies atsakėte į klausimą dėl transporto fondo. Manau, kad kuo toliau, tuo vyks didesnė e, politikos sektoralizacija, e, politika dalinsis į sektorius. O tai reiškia, kad e, bus tengiamasi gauti pinigų iš sanglaudos fondų įvairiems sektoriams, tarkim, transporto, energetikos efektyvumui, klimato kaitos projektams. Tačiau tie projektai nebūtinai bus susiję su sanglos politika. Taigi, ar Europos komisija pasisako už tokią fragmentaciją sektorių pagrindų, ar komisija kaip, kaip kolegija, komisijos kolegija sakytų, e, pasisakytų prieš tokią fragmentaciją. Kitas dalykas dėl laikotarpio šio komiteto dauguma pasisako už tai, kad laikotarpis turėtų būti bent jau septyneri metai komisijos pirmininkas neseniai pasisakė už du kartus po penkeris metus. Tai gal būtų dar geriau, nes būtų pakankamai ilgas laikotarpis, kad įgyvendintumėm tinkamai įvairias ilgametės programas, bet pakankamai trumpas laikotarpis, kad sulauktumėm reakcijos. Taigi 5 plus 5 galėtų būti neblogas sprendimas. Koks, kokia jūsų nuomonė? Pirmininkė, ačiū leisime komisariui atsakyti. Komisaras. E, Baftone dėl, ponė Baftone, dėl sanglūdos politikos ir Vilso patirties. Kornvalis taip pat turėtų būti prisimintas, kai svarstome e, Nes karalystės regionų ateitį. Pirmiausiai Europoje yra 2071 regionas. Ir mes turime, aišku, dabar vaizdą, naudodamės tą pačią metodologiją. Ponios Maneskų klausimas irgi maždaug į tą pačią pusę. E, ateičiai neužtenka vien visiškai pritarti sanglaudos politikai. Mums šalia konvergencijos šalia strat, statistinio, e, statistinio reikalavimų reikia dar rasti ir pusiausvyrą tarp Europos vidurkio ir aglomeracijos. Kaip pritraukti daugiau palaikymo sanglos politikai. Berlyno metodologija yra viena, tačiau nereikėtų prarasti Ispanijos palaikymo, nereikėtų prarasti e, Vokietijos palaikymo užtenka į Vokietiją apsilankyti, kad suprastam, e, kokių dėlių pro, problemų jie turi rytinėje Vokietijos dalyje, Ostlande, taip pat ir Ispanijoje įvairiose dalyse. Taigi daugybė yra regionų Europoje, kuriams, kuriems reikia sanglaudos politikos. Ir jeigu mes norime 12 metais pasiekti susitarimo, negalime prarasti pinigų tam, kad 27 šalis susitartų, negalima, kad bent viena iš jų pralaimėtų ar prarastų lėšas. Turėtumėm pasistengti tinkamą balansą surasti. ta mūsų pagrindinė filosofija turėtų būti, kad ne vienas nesijaustų pralaimėjęs. Tik tai taip mes galėsime rasti atsakymą ir tam regionui, kuris jums yra aktualiausias. Taip pat atsakau iš dalies ir poniai Manesku. Neužtenka laikytis Berlyno metodologijos. Reikia esminio požiūrio ateičiai, reikia tam tikrų pakeitimų kalbame apie miestus, apie aglomeracijas, kalbame apie didelės problemas ir reikia ieškoti sprendimų tom didelėm problemom. Tai yra gyvenimo faktas. Mes turime didelės aglomeratus ir ten susikaupia daug problemų, kur, kurias reikia spręsti taip pat dalyvaujant, įtraukiant ir Europos biudžetą. Aš jau esu iškėlęs įvairių problemų svarstymui, kalbant, esu iškėlęs įvairių e, pasiūlymų ateičiai. Pirmam pasiūlyme buvo 17-16 procentų sąnaudos politikai, o dabar 36, 56 atsiprašau, e, sąnaudos politikai. Ar, pavyzdžiui, žemdirbystė galėtų būti toks pats vystimasis? Atrodo, kad ne, lėšose negalėtų būti tokio vystimosi. Turime labai aiškiai mm, kalbėti tam, kad rastume lėšų moksliniams tyrimams ir, ir kitiems svarbiams klausimams, bet dabar smulkiai nesigilinsiu. Tikiuosi, kad kad gausiu kvietimą ir iš Agri komiteto apsilankyti jų posėdėje kad apgintume Europos biudžetą, reikia rasti tinkamų pasiūlymų Europos lėšų paskirstimui. Ir taip pat siekti legitimizacijos, kurios, kuri būtų teisingai iš, subalansuotai išdalinta. Pone Krell, dėl sankcijų. Tai yra korekcinis mechanizmas pagal 136 Lisabono sutarties straipsnį. Šitas mechanizmas nėra toks uh, kategoriškas, bet jisai yra apribotas tik tai euro, eurozonai. Jeigu norime paketo uh, visoms 27 šalims, ne tik tai euro šalims, tada jau reikia e, tvarkyti patį biudžetą. Bet jūs pati, teisingai pasakėte, kai vyko e, recesija ir mes taupimo programas e, skatinome vykdyti, būtume skatinę vykdyti tas šalis, kurios, kuriuoms sekėsi prastai, tai būtų buvę dar blogiau. Buvo kalbama apie įsipareigojimų sustabdymą keliams metams, e, mokėjimų apkarpimams ir taip toliau, bet tie apkarpimai turėtų būti pritaikyti vėliau, po keliarių metų. Ir atsargiai tos sankcijos turėtų būti taikomos tam, kad nepablogintumėm visos erdvės padėties. Manau, kad iš krizės reikėjo, reikėtų pasimokyti. Reikia mm, prevencinių ir korekcinių priemonių. Tai yra esminė tvirta pozicija, bet kaip išvengti visos erdvės padėties pabloginimo, kai pritaikome sankcijas, apie tai irgi reikia išmitingai pagalvoti. Jau esu sakęs komisijoje, kad aš pasisakau prieš desintegra desintegravimą ir politikos, regionės politikos skaidimasi į sektorius. Mes 2020 strategijoje esame numatę e, skurdo mažinimo e, prioritetą ir reikia šiek tiek kažką keisti, bet negalima visko fragmentuoti vykdant sanglaudos politiką. Septyneri metai, mano nuomonė, mano nuomonė, po penkerių metų reikia vykdyti peržiūrą, tikrą rimtą peržiūrą. Galėčiau pritarti periodui 5 plus 5, jeigu e, peržiūra vyktų vidury laikotarpio, e, nustatant ir rezervus ateičiai. Be rezervų ateičiai nėra prasmės daryti peržiūros. Be rezervų peržiūra yra tik tai teorinė ir iš jos nėra dėlės prasmės. Mm, truputį Baiminuosi, kad kita biudžetinė perspektyva Europoje bus svarstoma labai pesimistiškai. Mes dabar kalbėdami apie ateitį kalbame pesimistiškai ir euroskeptiškai. O tai yra negerai pačiam dialogui apie ateitį. Dėl to aš truputėlį susilaikau dėl 5 plus 5 periodo. Colleagues, we have seven uh, people. Kolegos, dar yra septyni e, komiteto nariai, kurie norės e, užduoti klausimus, o mums liko tik 20 minučių, taigi prašyčiau paskubėti. Toliau Jevgenij Kurijus, Mark Piper ir Sean Kelly. Prašom, kalbėkite kaip galima trumpiau. Ačiū, ponia pirmininkė, aš kalbėsiu tikrai labai trumpai, nes turiu, e, turėjau keletą konkrečių klausimų, kuriuos jau yra atsakyta. Taigi komisijos nariai, labai ačiū už atvykimą ir už tokį nuoširdų pasidalymą savo nuomonę. Aš džiaugiuosi, kad jūs atstovaujate naują valstybę narę, užimate tokias pareigas ir matau, kad jūs labai aiškiai matote, kokia svarbi mums yra sanglaudos politika. Turiu pasakyti, kad e, mums buvo parašyti tikrai geri pažymiai už sanglaudos politikos vykdymą. Žinoma, sanglaudos politika toliau vystosi, tobulėja, bet bandoma sumažinti šios politikos reikšmę kalbame apie 1 milijardo eurų sumažinimą. Aš manau, kad tai yra visiškai neprimtina. Nekalbant apie pasikmes, finansinės pasiekmes, bet tai taip pat pasiunčia ir tam tikrą politinį signalą. Mes matome šiokį tokį prieštaravimų klimatą, kuris susiklostė kalbant apie biudžetą ir mes nebematome to solidarumo. Sanglaudos politika gali būti labai geru rodikliu, nes sanglaudos politikos vykdymas gali pakeisti ES ateitį. Ir e, Komisarė, jūs sakėte, kad nenorite, kad niekas pralaimėtų, tačiau gali atsitikti taip, kad didieji pralaimėtojai bus naujosios valstybės narės. Ponas Piper. Ačiū. Aš galėčiau pradėti nuo pastabų susijusių su BVP. Pone Levandovski, mane nuramino jūsų žodžiai, jūsų išdėsta komisijos pozicija Žinoma, e, kyla grėsmė, kad tie, kurie kūrybiškai žiūri į statistiką, gaus didžiausias pinigų sumas, kai kalbėsime apie tokių indikatorių taikymą. Aš turiu klausimą susijusiu su sankcijų mechanizmo taikymu. Priešingai nei kai kurie komiteto nariai, aš manau, kad mes turėtume taikyti automatinę sankcionavimo politiką. Ne tik kalbant apie sanglaudos politiką, bet ir apie visą ES skiriamą paramą. Nors turėčiau pasakyti, kad sanglaudos fondo reglamente jau yra numatytas nuostatos dėl automatinio sankcijų taikymo, tačiau tos nuostatos nėra taikomos. ES gelbimo fondas yra apribotas trims metams. O kas vyks po to, praėjus tiems trims metams? Pavyzdžiui, ekonomikos reikalų komitetas šiuo metu siūlo pamastyti apie reglamentą dėl bankroto procedūros. Kokia yra komisijos nuomonė šio klausimo? Yeah. Sorry, I've been wrong place. Šan. Atsiprašau, sėdžiu ne savo vietoje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisarui už nuoširdų ir trumpą jo pozicijos pristatymą. Aš taip pat pasisengsiu kalbėti glaustai. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad reikia nuo savų lėšų ES lygių. Ir mums niekuomet nepavyko kalbėti vienu balsu ar veikti kaip vienai institucijai, kad galėtume užsitikrinti nepriklausomą finansavimą. Aš turiu klausimą. Kokios priemonės galėtų būti pritaikytos, galbūt europinės obligacijos ar kokios kitos priemonės? Antras dalykas. Jūs paminėjote, kad žemės ūkiui skirtas biudžetas gali būti sumažintas. Ar jis iš tiesų gali būti sumažintas ir kiek sumažintas. Ir tą patį norėčiau paklausti apie sanglaudos politiką. BVP yra tokia karšta bulvė, sudėtingas klausimas šiuo momentu. Taigi norėčiau paklausti, ar yra tam tikrų aplinkybių, kuomet būtų galima svarsyti kitus e, kriterijus, ne BVP. Dar vienas klausimas - sportas ir turizmas pagal Lisabono sutartį tie klausimai buvo įtraukti į ES kompetenciją. Ar bus biudžeto linija e, šioms sritims? Ypatingai atsižvelgiant į e, galimybės sporto ir turizmo srityje. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad sutinku su septyniarių metų laikotarpiu septynių metų laikotarpis yra tikrai idealus ir gaila, kad jis nėra numatytas Lisabonos sutartyje. Ačiū. Pirmininkė Eligoro. Dar vienam komiteto nariui suteiksime galimybę užduoti klausimą. Euh, Ačiū, pane pirmininkė. Komisarė. Jūsų kolega komisaras Han pareiškė, kad jis pasisako už skirtingų fondų sujungimą ir peržiūrint, duodant kitus akcentus Europos regioniniai politikai, sutelkiant dėmesį į didžiuosius miestus ir metropolius. Taigi mano klausimas būtų toks, kokiasgi būtų biudžetinės pasiekmes tokiam pasikeitimui, ar tai paliestų pirmojo tikslo ir antrojo tikslo regionus, ar tiems regionams nebebūtų skiriamos lėšos. Biudžeto dokumente mačiau, kad pirmajam tikslui e, asignavimai gali sumažėti. Ar čia nėra tam tikro netitikimo tarp nustatytų tikslų padėti mažiau išsivyšusiems regionams pasistumėti į priekį. Ir to, kad paskirti pinigai yra sumažinti. Komisaras. Aš dabar pats galiu pasirinkti ir mano pozicija yra labai patogi. Bet e, galėčiau pirmiausia atsakyti ponui Kirilov. Jis išreiškė susirūpinimą ir pateikė šiokių tokių argumentų. Taigi, koks yra šiandienos klimatas? Biudžetas Europoje yra matomas kaip biudžetas skirtas eurokratams Ir aš manau, mes turėtume imtis tikros viešojo informavimo veiklos. Ir čia kalbu apie investicijas, vietinės investicijas, kurios pasisako už regioninę plėtrą ir darbo vietų kūrimą. Tai nėra lėšos skirtos eurokratams. Tos lėšos, pasitelkiant priemonės, yra pritaikomos regionų ir vietos lygių. Tačiau tai nėra įprastinė pozicija. Paprastai yra manoma, kad biudžetas tai yra lėšos plaukiančios į Briuselį biurokratams. Pono Piperio klausimas buvo susijęs su sankcijomis. Sankcijos pasiteisina, jeigu jos yra automatinės. Tačiau reikia šiokio tokio pakantumo, bet ne tokio, kuris buvo pasitelktas 2005 metais. Tai būtų per griežta. Aš jau poniai Grel pasakiau, kad tam tikrų sričių pozicija, e, situacija gali supaprėsti, su, su, pablogėti ir sankcijos turėtų būti taikomos pareigūnams. Sanglaudos sankcijos turėtų paliesti lėšų skirimą, tačiau dabar yra ginčiamasi komisijoje dėl šio klausimo. Taigi nebuvo bandoma taikyti sankcijų pagal dabar galiojantį reglamentą ir jo nuostatas. Bulgarijoje buvo atvejis, bet e, jis yra kitoks. Labai svarbi, kalbant apie sankcijas, yra politinė valia. E, sankcijos neturėtų pakengti toms teritorijoms, kurių situacija dar labiau pablogėtų pritaikius sankcijas. Sankcijos turėtų būti korekcinis mechanizmas. Dabar dėl stabilizavimo fondo. Tai yra laikina priemonė. Iš pat pradžių bent jau Vokietija laikėsi pozicijos nemokėti ir kitiems, pažeidžiant Lisabono sutartį, kadangi Lisabono sutartis buvo interpretuota gan lankščiai šią prasme. Tik dabar e, ši priemonė galioja tris metus ir nėra numatyta jos pratesti. Čia aš kalbu apie stabilizacijos fondą ir biudžetą, kuris yra naudojamas kaip užstatas trejus metus. ir jeigu kitos šalis prašys tokios paramos, mes turėsime svarstyti klausimą. Jeigu šis mechanizmas bus aktyvuotas, tai vis tiek bus tikimasi, kad naudos gavėja galiausiai gražins paskolą. Tačiau dabar tai yra specialioji priemonė galiojanti trejus metus. Ponas Keli uždavė tiek e, daug klausimų. Ir aš manau, kad būtų galbūt geriau dvi šalių pagrindų ar kitose komitetuose galbūt e, atsakyti į visus tuos klausimus. Nes jūs pradėjote nuo nuosavų lėšų klausimų, kuris yra labai prieštaringas. Aš tikrai būčiau linkęs dabar neatsakyti iš šį klausimą, kad vėl nepasirodytų naujų antrašių skelbiančių, kad Europa vėl lenda į piliečių kišenes, kad galėtų finansuoti savo biurokratus ir eurokratus. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje galėtų atsirasti poreikis stabilizavimui, didesniam stabilizavimui. Ir čia galima prisiminti Junktinio Amerikos valstijų um, įkūrėjus, kurie kalbėjo apie tikrai ekonomikos valdymą. Ir kaip žinia, ponas Braun neseniai pareiškė, kad paskutinį kartą, kai bandėme įvesti naujus mokesčius, mes praradome Amerikas. Tai buvo pono Brauno atsakymas į Hamiltono paminėjimą. Prašyčiau pakantumo man, matau, kad ir Danuta mane ragina. Taigi jūsų sąraše iš viso buvo septyni klausimai. Taigi prašyčiau leisti man atsakyti jums į šios klausimus asmeniškai. Toliau, ponui Orų atsakymas. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl mechanizmo įkūrimo aglomeracijoms. Tačiau jos nepriklausys pirmajam tikslui. Turėtų būti sukurta kitokia techninio pobūdžio priemonė, kokia bus jo struktūra, bent jau šiandien negaliu pasakyti, tačiau ji yra numatyta sanglaudos politikoje taik, kuri bus taikoma po 2013 metų. Taigi, strateginėme dokumente dėl sanglaudos e, bus kalbama ir apie aglomeratus. Ir toks dokumentas turi pasirodyti šių metų lapkričio arba vėliausiai gruodžio mėnesį. Ir šiame strateginėme dokumente bus pateiktas e, konkretus pasiūlymas, kuris šiuo metu yra rengiamas komisijoje. O komisaras Hanas pasisako už tai, tai buvo jo mintis. Jis yra kilęs iš Vienos ir tikrai yra pažįstamas su aglomeracijų problemomis. Taigi norėčiau padėkoti visiems ir norėčiau padėkoti ponui Kelį už jo supratingumą. Aš nesakiau jam į jo klausimus, tačiau šie klausimai yra tikrai labai delikatus. Pirmininkė, dar yra keturi komiteto nariai norintis pasisakyti Lambert Vanisteroj, EPP grupės koordinatorius energetikos komitete, ponė Šretter, žaliųjų vicekoordinatorė ir Blaser iš ACR frakcijos bei Plastra. Prašau kolegos, kalbėkite kaip galima trumpiau. Wel, eh, voorzitter. Ik denk dat het heel goed eh, zou zijn om, om een vervolgafspraak. Panas Vanister. Ačiū pirmininkė. Manau, kad būtų gerai surenkti dar vieną diskusiją po šitos. Šiandien daug išgirdome. Kalbėjote apie e, tai per artimiausius porą metus reikia efektyviai e, planuoti, 14-20 kitas programavimo laikotarpis. Ir praeitą kartą visai sistemai, visai sistemai buvo padaryti didžiuliai pakeitimai. Ir daugeliu metų pritaikėme mažiausią bendrą vardiklį, kalbant apie pokyčius. O, o dabar pastebime, kad o, Na, viskas tik tai svarbi, iškėlėte įdomių klausimų kalbant apie planavimą, sakėte, kad reikia pasimokyti iš ankstesnių programavimo laikotarpių, vis dėlto Dar svarbiau norėčiau pažymėti, kad prie, prieš porą metų dirbo darbo grupė, parengta buvo e, re, rezoliucija, kurioje išdėstėta mūsų e, vizija dėl e, regioninės plėtros politikos ir galiu pasakyti, kad pusinių priemonių toliau nebegalime tol, toleruoti. Regioninė politika Europoje turi apimti visus regionus, kalbėjote, jog reikia investicijų plėtrai, tai mums reikėtų galvoti apie naujus iššūkius, atsigręžti juos, o ne į senuosius. Nenoriu kalbėti negatyviai, tačiau vis dėlto nepaisant to, kad raginama mažinti lėšas, vis dėlto aš manau, kad reikia toliau skatinti regioninę ir miestų plėtrą. Uh, Nemanau, kad reikėtų išskirstyti lėšas į skirtingus e, fondus ir šis komitetas Europos e, parlamentas balsavo, pavyzdžiui, prieš e, transporto fondo sumanimą. Tad toks parlamento požiūris yra. Ir dabar du klausimai. Visų pirma, kalbėjote apie um, didžiulę tarpvalstybinę infrastruktūrą, daug apie tai kalbėta, nieko nepadaryta. Ponas Barosas minėjo naują projektą, Devons projektą savo metiniam pranešimą. Tai gal kol kas su tuo ir apsiribokime. Gal galėtume atsakyti pirmą klausimą. Pane Šreiter. Ačiū, kalbėsiu trumpai, pateiksiu praktinių klausimų. Galbūt na, galėčiau prieš tai dar pakomentuoti klausimą dėl sankcijų. Manau, kad tai būtų esminė klaida, jeigu ateityje struktūriniai fondai būtų uh, naudojami ma, kaip uh, makroekonominių sankcijų uh, priemonė. Čia pritarčiau ponui Toireriui. Mano klausimas sėtusi vėlgi su metų skaičiumi. Aš žinau, kad esate pirmininkavę biudžet, pirmininkavęs biudžeto komitetui ir jo nuomonė labai, jo narių nuomonė labai įvairi yra įvairia e, ir daug kas mano, kad penkeri metai tiesiog e, nei toksai neįmanomas laikotarpis, pagal kurį būtų galima dirbti ir vyriausybėms. Parlamente dirbu jau e, daug metų ir pamenu, kad iki 99-ųjų buvo penkerių metų programavimo laikotarpiai, bet to buvo atsisakyta, kadangi pasirodė, kad na, tai visiškai nevaisinga yra. Dabar kitas klausimas. Daug novatoriškų idėjų, konkrečiai e, susijusių su finansavimu pagal dabartinį e, finansinį e, laikotarpį ir girdėjau, jau komisija blokuoja pasiūlymus iš regionų. Kokia jūsų pozicija būtų dėl to, nes tai yra svarbu, kalbant apie regioninę politiką. Ir, tarkim, E, valstybės narės teikia pasiūlymų dėl e, tikslinių lėšų skirimų, pavyzdžiui, pastatų renovacijai, aplinkosauginiams projektams. Kokia būtų komisijos e, pozicija dėl to? Antras klausimas būtų dėl jūsų paties įgaliojimo. Žinoma, kad kita, per kitą kadenciją ketinsite suvienodinti uh, įvairius finansinius e, instrumentus, paimkime, pavyzdžiui, žemės ūkio e, fondą. Dabar pasiekėme lemiamą laikotarpį, nes e, šis instrumentas nebeveikia. Ir įdomu, ar esate parengę galimybių studiją skirtą smulkiems projektams, ar viską bandoma yra dalyti centralizuotai. Panas Lasek Potoriokadas. Ačiū, pirmininkė gerbamas komisijos nary. Mane taip pat labai džiugina galimybė diskutuoti su jumis ir na, tai, kad jūs laikote sangodos politiką svarbę. Jei norime, kad ekonomika grau, auktų, turėtumėm ieškoti šaltinių. Ir jeigu 70 Europos BVP procentų yra iš e, stambių Europos miestų, reikėtų paklausti tų miestų, ar jiems nereikia pagalbos, ar jiems nekyla problemų. Tai ar mes ateityje būsime tų miestų partneriai, kaip mes užtikrinsime, kad stambios savivaldybės taip pat gautų pagalbą, kad galėtų spręsti savo problemas. Ir antrasis mano klausimas, o kaipgi su taupimu, pavyzdžiui, energetikos srityje apsauga ir, pavyzdžiui, stambios savivaldybės gali čia daug sutaupyti, tarkim, viešojo transporto srityje ekologinių pastatų e, statybos pagalba, ar mes padėsime ateityje savivaldybėms tai daryti, skridami lėšų. Ir paskutinis klausimas, čia norėčiau grįžti prie e, ponios Manesko klausimo, kuris mano nuomonė labai svarbus, tai e, mokymai savivaldybėm, jų darbuotojams Buvo kalbama apie galimą Erasmus programą skirtą savivalybių darbuotojams. Kas galvotumėt apie uh, paramą tok, uh, tokiai programai? Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį. Pirmiausia, manau, kad mūsų komitetas turi aišku požiūrį į biudžeto klausimus. Rytoj balsuosime dėl žodinio klausimo, kurį pateiksime artimiausioje plenarinėje sesijoje. Trečiame, trečioje dalyje mes manome, kad ES solidus biudžetas yra būtinas tam, kad pasiekmėm sąnglaudos. Ir manau, kad mes laikysime šios politikos ir šios šito požiūrio ir manau, ka, iš to, ką išgirdau, kad jūs irgi tokios nuomonės. Dar vienas dalykas. Girdėjau komentarų, apie kuriuos norėjau užsiminti. Ypač turint galvoje pesimizmą, kuris dabar Europoje labai paplitęs, tas skeptikas, skeptiškas požiūris, nuomonė, kad visi pinigai yra skiriami eurokratams, kad nėra dabar vieningos Europos ir kad administraciniai kaštai kiša koją Europos projektui. Nenoriu šitų kelių frazių lik ir ištraukti iš jūsų puikaus pristatymo konteksto, bet norėčiau turėdamas galvoje į tos išteklius, apie kurių jūs nenorėjote kalbėti, apie kuriuos nenorėjote kalbėti, būtent galbūt tuos išteklius reikėtų nukreipti į sanglaudos politiką, į aplinkosaugos politiką, kad e, visi Europos piliečiai matytų, kaip tie ištekliai, mūsų turimi ištekliai yra nukreipti į tas rytis, kurios yra naudingos europiečiams, ypač tiems europiečiams, kurių padėtis yra sudėtingesnės. Sudėtingesnė. Dar vienas labai svarbus klausimas - makro regionai. Kaip manote, Ar manote, kad ateityje makroekonominiai regionai turės konkrečias biudžeto eilutės ar ne? Ačiū. Thank you for all your comments. Ačiū. Už visas jūsų pastabas atsakysiu ponui Vanisteroj. Aš remiu um, daugelybės val, valdysenos politiką regioniai politikoje. Ir um, savo klausimuose apie tai kalbėjo pane uh, Manesko. Um, Čia kalbama apie gerų programavimo modelių išskaidimą, audito kultūros išskaidimą, o to reikia ypač po komunistinėje Europos dalyje, kur yra Um, svarbi problema kokybiško administravimo, kokybiško valstybės tarnautojo ir audito kultūra tai ir suteikia tokią naudą ir tokią naudą duoda daugelįpę valdysenos politiką. Ponas Baroso minėjo euroobligacijas savo metiniam pranešime, tai, tai minėjo panas Vanisterojus ir tai skiriasi nuo uh, Junkerio tipo euroobligacijo, nes na, ten kalba ėjo apie paskolas šalims susidurinčiam su problemom. O uh, euro obligacijos pagal dabartinį supratimą, e, tai biudžetas būtų kaip įkaitas ir e, būtų suteikiama e, pas, paskola šalim, kurioms reikia tokios pagalbos. Barosas kalbėjo apie finansavimo galimybės transeuropiniam tiklam, kalbėjo ne tik tai apie transportą, bet ir apie energetiką, tai būtų projektų e, finansavimas, tačiau e, biudžetų poveikis būtų pan, maždaug vieno, vienodas. E, tai būtų ne tik tai kaip įkait, įkaitas, kaip stabilizavimo priemonė ir kaip kaip, kaip sankcijos tai būtų taikoma, tai vis dėlto, jeigu būtų euroobligacijos, tai komisija neveiktų kaip e, tarpininkas. Tos vaidmuo tektų Europos investicijų e, bankoj, bet vėlgi europinis biudžetas būtų kaip įkaitas arba kaip užtatas, kaip garantija. Taigi e, mes turėtume nepamiršti, kad ši koncepcija yra e, gera, bet tai reikštų, kad e, dėl to, dėl obligacijų Europos biudžetas būtų kaip garantija, bet rezultatas būtų toks pat kaip ir Junkerio tipo obligacijų. Atsakysiu poniai Šrioder. Vėlgi, dėl ilgesnio laikotarpio siekiant didesnio užtikrintumo, taip, šis klausimas buvo keltas, kalbant apie šią finansinę perspektyvą. Dešimtieji metai yra ketvirtieji dabartinės finansinės perspektyvos metai ir ketvirtaisiais e, e, metais iš tiesų jau pasiekėm didžiausią e, spartą sanglaudos pirmi treji metai, tik tai pati pradžia yra pats startas sanglaudos. Uh, Ir praktinė patirtis rodo, kad septyneri metai nebuvo e, prastas e, e, sumanimas, galvojant apie programavimą, galvojant apie gyvenimą to, kas buvo pažadėta įgyvendinti Europos regionams. Aš ne, neprisimenu tyrimų blokavimo, tai negalėčiau atsakyti šitą klausimą, kok, kokios e, galėtų būti problemos iki 13 metų tyrimo srityje, stambios programos, nesmulkios programos, e, tai būtų pats e, didžiausias iššūkis finansavimui 12-13 metais. Ir iš tiesų nelengva numatyti finansavimą tokiom išlaidom, turint galvoje, kad kaštai labai sparčiai auga. Kaip pavyzdžiui, iš pradžio statybai buvo numatyta 5 milijardai, dabar išaugo iki 15 milijardo. Ir mūsų mokslininkai labai na, mėgsta eksper eksperimentuoti, o biudžeto sudarimo prasme tai yra tragedija, nes 15 e, milijardų tikrai ne 5 yra. O dėl e, smulkių programų blokavimo iki 13 metų, tai nemanau, kad tai būtina e, ar tikslinga. Dėl agra modelio, tai yra modelis skirtas užtikrinimo deklaracijoms. Mes E, manom, kad nacionalinės e, e, deklaracijos nelabai tikslingos yra, ypač feder, federalinės sandaros valstybėse kaip Ispanija arba Vokietija. Ir kas būtų gerai, kad tai būtų perkelta į sanglaudos politiką, galvojant apie tokias de deklaracijas, bet tai yra numatyta peržiūrai atliekamai kas trejus metus finansinio reglamento. jau ir taip uh, E, užtemtas laikas e, buvo ir e, vėluojate diskutuoti kitą klausimą, todėl nenorėčiau dar ilgiau kalbėti. Tad trumpai pasakėtų, pasakyti iš tiesų, jeigu norime, kad Europa, jeigu norime matyti, kad Europa taupo energiją, tai pagrindinė sritis, tai būtų būstas, kur būtų galima sutaupyti, nes ten daugiausia energijos sunaudojama. Ir uh... Galiausiai atsakysiu ponui Kortes Lastra. Nekalbėsiu apie nuosavos išteklius, bet galėčiau tik tai pasakyti, kad Europos biudžeto pobūdis yra toks, kad mes ne, negalime e, numatyti to tikslinio panaudojimo e, lėšų gaunama už tam tikro šaltinio. Viskas patenka į vieną e, paketą ir, ir po to yra paskirstomos išlaidos. Tokia yra Europos biudžeto logika. Uh, kad mes negalime leisti, kad būtų biudžetas. Tai yra būdinga Europos biudžeto savybė. Ir čia kyla problema tiems galimiems ištekliams, kur jau numatytas tikslinės panaudojimas. Pavyzdžiui, tarkim, CO2 mažinimas, uždirbta yra, e, pavyzdžiui, e, yra iš CO2 e, mažinimo, bet jau yra numatytas tikslinis panaudojimas ir, ir negalima perskesti tų, lėš, tų lėšų. Ir galėčiau pasakyti, kad nėra tokių tobulų galimybių išteklių šaltiniuose. Atsiprašau, kad labai trumpai atsakau jūsų klausimus, pamiršau jūsų antrą klausimą. Uh, Tačiau norėčiau vėlgi paprašyti jūsų pakantumo, kurį jau parodė panas e, Kelė. Na, čia galima sakyti, buvo mano rekordiškai didelis skaičius e, neatsakytų e, klausimų pusė šešių. Ačiū komisijos nariui. Norėčiau padėkoti mūsų visų e, vardu už tokį atvirą apsikeitimą e, nuomonėmis, e, tokiais klausimais, kurie iš tiesų bus tikras iššūkis ir mums parlamente, ir komisijai. Ir džiaugiuosi, kad jūs esate pasirengę kalbėti ne tik tai apie iššūkius susijusius su sanglaudos politika, bet ir apie labai detalius klausimus su tuo susijusius. Ir, uh, E, tai leis mums viską geriau e, suprasti, jums leis suprasti ir mūsų nuogastavimus. E, kaip suprantu, su Šonu Keliu jau susitarė dėl darbinio pusryčių, kur atsakysite į visus klausimus. Tačiau dar norėčiau pasakyti, kad su malonumu jūsų lauktumėm vėl, galbūt netolimuoja ateityje, kad būtų galima tęsti diskusijas apie um, kitą, uh, kitą daugiametę finansinę e, programą ir visą tai, ką jūs sakėte, artima ir tam, kaip mes suprantame Europos anglaudos politikos e, poreikius. Ir jeigu. E, jeigu jūs pavadintų ES politikos draugų, tai mums turbūt, turbūt būtų lab, labai gerai ateityje. Ačiū Jums labai, žinome, žinoma, galite likti ir toliau e, dalyvauti posėdėje, bet, kaip suprantam, turite kitų įsipareigojimų. Dėkui. Uh, o dabar, nedarydami jokios pertraukos, pereikime prie, kitos, prie kito klausimo mūsų darbo atvarkės. Tai pavadinome mažuoju klausimu. Tai yra pono Vlasako savos iniciatyvos pranešimas. Neturim jokio darbinio dokumento. Su mumis čia puikūs ekspertai ir pane Vlasakai tiesiog jums duosiu žodį, kad pristatytumėte mūsų svečius ir pačią diskusiją. Žodis jums. Dovolte mi, abych uh, úvod. Ačiū, gerbama pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti dokumentą, kurį išdalinau visiems dalyvaujantiems parlamentarams. Tai yra pirmasis mūsų būsimo pranešimo svarstymas. Pranešimas vadinsis Europos urbanistinė darbotvarkė ir šios darbotvarkės ateitis vykdant sanglaudos politiką. Šito klausimu reikia diskutuoti ir aš išdalinau dokumentą, kuriame pateikiu vyriausių klausimų, kurie gali būti net ir provokuojantis. Tačiau norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs įsigilintumėte į šį dokumentą ir jeigu jums kils klausimų ar idėjų ar sugalvosite, kas galėtų būti mūsų prioritetai, tai būtinai kreipkitės į mane asmeniškai arba elektroniniu paštu. Manau, kad pagrindiniai šios diskusijos klausimai turėtų būti tokie. Pirmieji urbanistiniai iššūkiai. Tikriausiai visi suprantame, kad dabar Europoje yra, gyvena beveik 500 milijonų žmonių. Ir kaip jau esu sakęs, beveik 80 procentų Europos BVP yra sukūriamas miestuose. Ir apie 80 procentų Europos gyventojų gyvena miestuose ir miesto teritorijose. Vadinasi, reikia kreipti didelį dėmesį į miestų problemas. Todėl turėtumėm iškelti pagrindinius diskusijos klausimus. Kokie yra miestų poreikiai, kokiu, su kokiais iššūkiais susiduria miestai, kokie yra miestų prioritetai, ar tie prioritetai e, atitinka ES strategiją 2020. Kokios priemonės gali būti naudojamos tom problemos spręsti, ar mes turime tinkamas priemonės, ar uh, reikėtų ieškoti naujų priemonių, kurios labiau tiktų tos tom problemams spręsti. Kaip žinote, dabar yra galimybė perduoti atsakomybę iš miestų į savivaldybės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad per šios klausimus išgirsime pavyzdžių, kaip tie fondai yra panaudojami kai kuriuose miestuose kokia dalis tų fondų turi būti, turi būti e, valdoma kokiais instrumentais. Mes ir komisarui iškėlėme klausimą š, būtent šią temą, nes manau, kad mes turėtumėm daug kalbėti apie stambius, apie didelius miestus. Reikėtų pasidomėti, kam tie miestams reikia lėšų. Tam, kad rastum tinkamas priemonės, reikia žinoti, kokių poreikių jie turi. Ar, ar perdarimas turėtų būti privalomas ar savanoriškas. Galiausiai finansavimo klausimas visą laiką pirmiausia reikia kalbėti apie pinigus. Ir tam tikrų proporcingų lėšų, kurios nėra iki galo naudojamos, yra ir priemonių, kurios nėra iki galo išnaudojamos, pavyzdžiui, Jessica priemonės. E, kokių, kokias priemonės iš tų priemonių galima, galima būtų panaudoti. Ir kodėl šita priemonė nebuvo naudota jau anksčiau. Ir ką ateityje galima pakeisti tam, kad šitais ištekliais irgi būtų galima efektyviau pasinaudoti. Dar vienas dalykas, dar Jessica priemonių ir kitų priemonių galbūt galima e, sukurti paskatų tam, kad e, miestai imtųsi šitas priemonės įgyvendinti. Ir paskutinis, ir man iškeltas klausimas, yra integruotas planavimas mes jau pasiekėme sutarimo ir visi sutarėme, kad integruotas planavimas ir požiūris yra būtinas. Integruotą planavimą jau naudojame miestų planavime ir, reikia, ir, ir, ir įvertinsime, ar sėkmingas yra šitas E, projektas ir manau, kad integruotas planavimas ateityje bus dar reikšmingesnis. Kita vertus, nereikėtų decentralizuoti šių fondų, bent jau per daug. Fragna, fragmentavimas neturėtų būti per didelis. Taigi tiek norėjau pristatyti mūsų pokalbį, mūsų diskusiją ir norėčiau pristatyti du svečius, kurie sutiko dalyvauti. Tai ponas Rutfalra, programos vadybininkas, Europos regionų vystimosi fondo. Taip pat jis yra vadovas Niderlandų vakarinės dalies valdymo institucijos programos. Tai yra labai originali programa Niderlanduose sujungianti keturis miestus - Hagą, Rotterdamą, Jutrechtą ir Amsterdamą. Šie keturi miestai, naudodamiesi šitą programą, e, įsisavina fondus, įsisavina lėšas. Ponas Rūt van Rak pasidalins jų šio fondo, šešios programos patirtimi. Kitas svečias, Jerry Maringem, jis yra Šiaurės Airijos misijos Bruselėje vadovas. Jis taip pat dirbo ir valstybinėje administracijoje, aukštose postose ir jis turi daug patirties derantis dėl struktūrinių fondų klausimų su Europos Sąjunga. Taigi norėčiau tiesiog perduoti žodį ponui Ruth van Rak. Yes, I, uh, grateful, uh, that... Dėkuoju. Man labai malonu, kad šiandien su jumis galime pasidalinti savo patirtimi. Dėkoju už pakvietimą ir noriu pasakyti, kad pasidalinsiu e, savo arba mūsų patirtimi vykdant projektus pagal dabartinį programos laikotarpį ir galbūt aptarsime klausimus, kurie bus svarbus ateičiai. Dabartinė programa yra galimybės vakarams Ir reikia pateikti keletą faktų, kurie yra svarbus suprasti šiai programai. Niderlanduose ne vienas miestas turi patirties vykdant tokius projektus. Iki 2006 metų buvo tokios patirties buvo vykdomos miestų programos. Vėliau prasidėjo naujas laikotarpis nuo 2007 metų iki 2013 metų. Ir tuomet mums reikėjo rasti naujų sprendimų, naujų variantų, kaip padėti miestams. Ir mes nutarėme, kad iš urban iniciatyvų ir specialių miesto programų pasinaudosime sukauptą patirtimi ir integruosime tokią patirtį į naujas programas. Niderlanduose struktūra yra paprasta, keturios programos kiekvienoje teritorijoje ir tik vakarų regione Tai yra naujas dalykas, nes anksčiau ten programos nebuvo vykdytos. kadangi jos neturėjo teisės gauti sanglaudos fondo lėšų. Taigi RDF fondo lėšos buvo skirtos antrojo tikslo regionui. Nebuvo programų atskiriems miestams arba atskirų programų regionams miestai buvo integruoti į pagrindinės programas. Kitoje skaidrėje jūs matote tą zoną vakaruose, kur vykdoma programa. Jie apima keturias Niderlandų vakarų provincijas ir keturis pagrindinius miestus. Tai yra bendradarbiavimas tarp keturių miestų - Hagos, Rotterdamo, Utrechto ir Amsterdamo. Taigi kaip mums pavyko parengti tokią programą ir ją vykdyti. Turiu paminėti, kad vakarų situacija buvo ypatinga, ypač Ranstat zona. Mums reikėjo parengti labai tvirtą ir stiprią poziciją šioje zonoje. Taip pat reikia pasakyti, kad regioninių lygių e, nebuvo um, kažkokios vienos bendros e, valdymo institucijos. Būtent dėl tokios priežasties mes pasirinkome tokią struktūrą, kurią pasirinkome. Mes norėjome parengti vieną programą vakarų Niderlandams. Ir pamatėme, kad reglamentuose yra numatyta perdavimo galimybė ir tai buvo svarbu, ypač dėl to, kad bendradarbiavimas ir koordinavimas vakarų regione visuomet būdavo sudėtingas. Ir praeitie ne visuomet būdavo sėkmingas. Taigi mes nusprendėme, kad turėtų būti vakarų Niderlandams taikoma viena RDF programa. Taigi, mes turėjome skirti tam tikrą laiko tarpą, kad galėtume apibrėžti tikslus, struktūrą ir kitus klausimus. Ir šių klausimų sprendimas užtruko nemažai. Visi svarstė, kas bus už ką atsakingas bendradarbiavimo plane. Kitoje skaidrėje yra rodomi tie klausimai, kurie buvo plačiausiai aptarti. Taigi, kokie tie klausimai buvo? Nebuvo įpročio bendradarbiauti, vykdant bendrą programą, reikėjo rasti tam tikrų būdų bendradarbiavimui. Ir čia turiu galvoje keturis didelius miestus, kurie pirmiausia ir pradėjo tas diskusijas. Žinoma, visose miestuose egzistavo skirtinga diskusijų ir sprendimų prieimimo kultūra ir dėrybos truko ilgai, taip pat ir dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstimo. Galtinėme dėrybų etape viskas tapo kur kas konkrečiau, kas atsitiks, jeigu programa nebus įvykdyta, kas prisims kaltę, kaip reikia paskirstyti atsakomybės linijas ir taip toliau. Žinoma, kai kurios klausimus buvo sudėtinga išspres, išspręsti. Tačiau šiandien jie jau yra išspręsti. Mums pavyko. Kokiegi buvo rezultatai, kaip mes išsprendėme tuos klausimus. Kaipgi mes radome būdą bendradarbiauti Taigi pagrindinis pirminis mūsų principas buvo rasti sutarimą. Mes parengėme supratimo memorandumus, susitarimus tarp visų suinteresuotų partnerių, tarp miestų ir būtent tie partneriai buvo atsakingi už rizikos klausimus, už techninę paramą, už biudžetinius klausimus ir kitas problemas bei jų sprendimą. Mes numatėme įsipareigojimus, biudžetinius įsipareigojimus numatėme tam tikrus lygius, dėl kurių turėjome susitarti, nes kitų atveju neturėjome galimybės numatyti bendro finansavimo sumų skiriamų iš valstybinių institucijų. Taip pat svarstėme tarpinių institucijų klausimą. Taigi pasirašėme susitarimus trims miestams, jos pasirašė merai ir buvo paskirtos globalios dotacijos pagal tokius susitarimus. Taip pat buvo numatyti tam tikri įsipareigojimai ir dotacijos buvo naudojamos pagal reglamentų nuostatas. Taigi miestai įgyjo pagal tą programą globales dotacijas ir kaip kiti paramos gavėjai miestai sutarė dėl tam tikrų taisyklių, kaip naudoti tokias dotacijas, dėl kontroliavimo procedūrų, dėl išmokėjimo procedūrų ir taip toliau. Taigi galima kalbėti apie du sustatinus, vienas bendrojo pobūdžio tarp pagrindinių partnerių, o antras kuris buvo pasirašytas merų ir labiau lietė tokius klausimus kaip e, funkcijų perdavimas ir taip toliau. Valdymo institucija taip pat gan specifinė. Mes pasirinkome instituciją, kuri būtų atsakinga už valdymą. Mes manėme, kad e, buvo svarbu, kad regionas arba vienas iš miestų paruoštų programą savo. Taigi buvo pasirinktas meras ir Rotterdamo Aldermenas kaip vadovas ir toks sprendimas buvo patvirtintas. Taigi valdančia institucija tapo Rotterdamo meras ir vyresnysis. Rotterdamas yra miestas, ne regionas ir e, tai yra specifinis aspektas, kadangi miestas tapo ERD e fondo valdymo institucija. Reglamente yra kalbama apie e, funkcijų perdavimą, apie dotacijų skirimą ir tarpinių institucijų nustatymą. Į tarpinės institucijos jos taip pat yra atsakingos už programą, jos yra atsakingos už jų miestuose vykdomas programas, atsižvelgiant į reglamentą ir vykdymo susitarimą. Taigi jos yra atsakingos už kontrolę, priežiūrą ir jų miesto programos vykdymą. valdymo institucijos e, užduotis pagal reglamentą gali būti perduodamos tarpinėms institucijoms. Kita skaidrė. Kaipgi toks projektas vyksta, e, valdymo institucija turi savo nedidelį biurą, ten dirba penki pareigūnai, jie koordinuoja visą programą ir taip pat yra penki vykdomieji programos darbuotojai iš keturių pagrindinių miestų ir penktasis yra skirtas nuo regiono. Provincijų lygmenių yra tam tikri skyriai įsteigti ir pagalbos gavėjai gali kreiptis į tokius skyrius. Šie skyriai neturi formalių patvirtinimo funkcijų, jie tiesiog teikia pagalbą. Kokiagi yra konsultavimuose struktūra? Partneriai susitinka penkis kartus per metus aptarė programą, kaip ji yra vykdoma, ar yra siekiami tikslai ir vykdomieji pareigūnai taip pat dirba pagal panašų formatą, žinoma, taip pat jie kasdien e, nagrinėja ir programos vykdymo klausimus. E, čia matote organizacinę struktūrą, kaip atrodo visa struktūra. Daugelį dalykų aš jau pasakiau, žinoma, yra stebėsinos komitetas įsteigtas, kuris stebi valdymo instituciją. Kiekvienas miestas turi savo koordinavimo grupę, kuri teikia konsultacijas dėl projektų parinkimo. Koordinacinės grupės sudaro pagrindinės suinteresuotos šalis, kaip um, komercijos ir pramonės rūmų atstovai ar kitų organizacijų atstovai. Čia dar matote vieną diagramą, kaip darbas yra organizuojamas. Kokiagi buvo mūsų strategija lėmusi sėkmę? Mums prireikė dviejų metų susitarti ir susidėrėti dėl visų klausimų. Žinoma, buvo etapų, kai dėrybos e, labai strigo, mums reikėjo uh, rasti būdų būti atsakingiams ir rasti sprendimą, bet galiausiai dėl visko buvo sutarta. Ir praėjus dviems metams buvo pasirašytas supratimo susitarimas. Ir nuo to laiko niekas nebediskutavo, kas už ką yra atsakingas vykdant programą. Dabar maždaug 65 procentai biudžeto yra numatyta ir didžioji dalis problemų yra susijusių su praktiniu vykdymu tačiau rezultatai yra neblogi, e, projektai yra gan kokybiški, ypač tie, kurie yra skirti inovacijoms dėkti. Ir apskritai tiek kiekybė, tiek projektų kokybė yra gera. Tačiau, žinoma, reikia nuolatinio dėmesio programai. Mums, aišku, reikėjo patvirtinti oficialią, oficialų perdavimą arba delegavimą Čia reikia atkreipti dėmesį atitinkamą reglamentą. Kai mes norėjome rasti problemos sprendimo būdą, mes žiūrėjome reglamento nuostatas ir norėjome išsiaiškinti, kaip įtraukti tam tikras decentralizuotas funkcijas, kaip kai kurie miestai gali spręsti problemas kitose teritorijose. Taigi mes pritaikėme E, tą delegavimo nuostatą, kuri yra numatyta reglamente. Ir iš tiesų nesudėtinga buvo praktiškai gyvendinti šią nuostatą ir įtraukti ją į mūsų e, projekto vykdymo struktūrą. Taip pat pasitelkėme ir kito reglamento nuostatas, būtent svarstydami ir apibrėždami tą e, globalios dotacijos klausimą, mes pasitelkėme globalios dotacijos pagalbą šioje programoje. Ir čia yra pasakyta, kad valdymo institucija yra galiausiai atsakinga už vykdymą. Žinoma, tai sukėlė diskusijų ir vis dar kelia diskusijų. Bet žinoma, turime pasitikėti vieni kitais, turime analizuoti visus rizikos faktorius, kad galiausiai pasiektume sėkmės. Čia matote, kad programa miestams buvo paskirstita į e, biudžetus, tačiau tai nebuvo teisiškai privalomieji e, biudžetai, tai tiesiog buvo bandymai gauti ir bendro finansavimo sumas iš vietinių biudžeto koordinavimo ir priežiūros komitetai taip pat įeina į mūsų programos vykdymo struktūrą. Tai jau minėjau, norėčiau baigti savo trumpą pasisakymą. Galėsiu atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių bus. Tačiau manau, kad um, tas delegavimas mums labai padėjo um, suvienyti miestų pozicijas ir ateityje galbūt dar labiau mums pagelbės. Dabar mes atliekame tyrimą kaip yra panaudojamas Žesikos fondas, kaip yra pritaikomi kiti finansavimo būdai, nedotacijos. Galima įsivaizduoti, kad um, būtų galima priderinti dar ir Jessicos priemonės ir tai būtų modernus šio laikinis sprendimas miesto programoms vykdyti. Šiuo metu pagrindinis sunkumas kyla rengiant integruotus miestų projektus, nes vyksta įprasnės programos, urban programos ir negalima kitų programų pritaikyti tose pačiose teritorijose. Taigi, kai mes pritaiky, pritaikome naujus finansavimo instrumentus bei delegavimo institucijas galėtume parengti labiau integruotus ir sutelktus projektus. Dėkuoju. Thank you very much. Uh, I think that uh, should be better just. Ačiū. Manau, kad uh, jeigu dabar būtų klausimų, būtų galima jas užduoti, galbūt uh, trejata klausimų, jei neprieštaraujate, po to uh, tęsime su pristatymu. Ponas Van Nistero. Atsiprašau, mes turime paprašyti sukalbėti sąrašą. Sutarėm, kad dabar trys klausimai, trys komentarai. Uh, Ir iš tiesų pirmas sąraše ponas e, Van, Vanisteroj, ponia Kartelė, Peter Simons. Labai trumpas klausimas Kaip jums pavyko susitvarkyti su tuo specifiniu subdelegavimu Niderlanduose, o kitose Europos dalyse netaip jau e, daug tokių pavyzdžių ir matyti. Ar tai buvo tradicijos, e, kad uh, Niderlanduose uh, miestai jau ir taip dirbo kaip dideli miestai, stambus uh, miestai turėjo savo programas. Gal galėtumėt pateikti kitų pavyzdžių? iš Olandijos, minėjot e, po porą, me, porą metų, gal galėtumėt užduoti paslapti? Pirmininkė, e, trys klausimai. Dabar žodis e, poniai dėliai. Aš galvojau, kad du pristatymai iš karto bus padaryti. Aš užduosiu klausimą po antrojo pristatymo. Ar Dabar norite kalbėti, Piterį, ar ne? Janai, ar jūs dabar norite užduoti klausimą ar ne? Taigi dabar tada atsakymas tik tai į e, pono Van Nesteroj klausimą. Nežinau, ar yra paslaptis, nežinau, ar žinau atsakymą. E, mūsų šaly tai pasiteisino, nežinau, kodėl kitose tai nepasiteisino. Galbūt viena iš priežasčių yra istorinė, kad iš tiesų. Uh, mūsų miestai buvo e, vieni iš e, pirmųjų, kurie pasinaudojo galimybę pirmojo programavimo laikotarpio 2000-2006 metais ėmėsi tų urbanistinių iniciatyvų. Taip pat turėčiau pripažinti, kad Niderlanduose e, nacionalinė politika yra orientuota į stiprų decentralizavimą, tai žinoma prisideda prie sėkmės ir be to ministerijos buvo suinteresuotos tai įgyvendinti, turėjo bendradarbiauti, tai buvo tas bendradarbiavimas ir na, dar kas yra svarbu ir tai, ką matau kitose šalise, kad galvojama yra, kad kai didelė decentralizacija yra, yra daug sistemų, pavyzdžiui, ir tai sistemų daug, kad administravimo labai daug, kad jis atliekamas dvigubas darbas ir be to dar taikoma labai daug tinkamumo taisyklių. Uh, Ir tarkim, Amsterdame tų taisyklių daugiau yra negu, negu Rotterdame. Ir ne, nebuvo jokia prieštara, mums nereikėjo dėl to kovoti, nes mes apsisprendėme taikyti vieną rinkinį, nacionalinį rinkinį um, tinkamumo taisyklių ir nereikėjo naudotis uh, vieno miesto ar kito miesto uh, taisyklėmis. Buvo uh, vienas nacionalinis tinkamumo reglamentas ir buvo viena ir ta sistema. Ir e, nereikėjo daugiau administracinių sistemų, daugiau administracinės naštos, kaip e, aš girdžiu kitose šalise, e, labai to bijamas yra, kad šauks administracinė našta, jeigu bus skirtingos administracinės sistemos, RT sistemos, pas mus to nėra. Ir mums nereikėjo tos kliūties įveikti. Ačiū. O, na, o dabar norėčiau sutikti žodį Džeriui Malegonui, kad jis pasidalintų savo pastebėjimais, o po to vyks bendra diskusija. Thank you, um, thank, thank you ačiū. Ačiū už kvietimą pristatyti mūsų darbą komitetui. Mes dirbame Belfasto mieste ir gauname daug lėšų iš struktūrinių fondų. Turiu 15 minučių ir norėčiau pristatyti kai kurį da, mūsų darbą ir tai, kodėl tas darbas buvo toks sėkmingas. Pirmiausiai apie apriepti. Per 20 amžių Belfastas, Belfaste buvo didelė laivų pramonė, įvairi kitokia pramonė, bet kita vertus šita teritorija buvo labai užteršta ir darbo jėga turėjo, e, buvo būtent tokia, kurią, kurią buvo sunku įdarbinti mūsų tuometinėje naujoje ekonomikoje. Miestas nusisuko nuo upės ir mieste transporto kamščių padaugėjo ir taip pat užterštumas labai stipriai padidėjo. Ekonomikoje viešasis sektorius buvo pagrindinis sektorius, buvo nepasitikėjimas labai didelis e, viešojų sektoriumi mm, ir trūko investicijų. Galbūt nuotraukos bus gera iliustracija mūsų patirtų problemų. Prašau ankstesnę nuotrauką parodyti. Buvo įvairiausių problemų, ne tik tai e, žmogaus sukeltų problemų. Šita upė, Lagono upė, e, jos vanduo buvo labai užterštas ir e, skleidė nemalonų kvapą ir šita upė negalėjo pati atsinaujinti. Belfastas labai ilgai priklausė nuo anglės gamybos, gavybos ir dujų, todėl didžioji dalis miesto buvo labai stipriai užteršta. Nepaisant tokių dėlių problemų, viešieji vadovai ne, neprarado vilties vėl tapti svarbiu tarptautiniu miestu. Ir būtent Belfasto miesto plane buvo ir išdėsta šitą mintį. Šitas planas buvo išleistas 87 metais. Šiame plane upė buvo pagrindinis faktorius atgaivinti miestui. Ir 88 buvo sukurtas Langensaido e, planas, kuriame buvo kalbama, kaip upė galėtų prisidėti prie miesto atgaivinimo. Lagensaint korporacija buvo sukurta 80 metais vykdyti šitą planą buvo labai nedaug laiko ir iš tikrųjų 2007 metais šitos korporacijos darbas baigėsi, tačiau tarp jos įkūrimo 89 metais e, buvo sukurta labai stipri bendruomenė strategija, kad įtrauktų visą bendruomenę dirbti ši, su šia strategija ir atgaivino visą, vykdami šitą strategiją atgaivino visą teritoriją. buvo panaudoti iš naujo pastatai ir žemė, buvo skatinamos investicijos, e, dirbama su aplinkosauga ir taip pat kiti prioritetai buvo iškelti. Tikslas buvo žmonių gerovė, verslo gerovė ir vietovės gerovė. Visi šitie trys tikslai buvo tarpusavyje susiję. Šitoje nuotraukoje matote daugmaž tą tą e, erdvę, kurioje dirbo Langensat korporacija. Tai yra maždaug 150 hektarų. Šita teritorija buvo praplėsta po keliarių metų ir dar 200 hektarų buvo pri, prijungta miesto teritorijos. Pagrindinis mūsų pradinis požiūris buvo kurti infrastruktūrą, gerinti aplinką investuoti, rengti aplinką taip, kad žmonės norėtų dirbti ir investuoti ir gyventi. Pirmiausiai sutvarkyti pačią upę, kad, kad nekiltų ap, aplinkosaugos problemų, taip pat e, statyti infrastruktūrą aplink upę, taip pat atnaujinti kelius, statyti infrastruktūrą ir taip toliau. Čia matote projektą gyventą iš Europos regionio e, plėtros fondo lėšų. Jeigu apsilankytumėte mūsų svetainėje, pamatytumėte daugiau informacijos apie, šią, apie šį gyvenintą projektą ir dabar jau upė yra daug labiau naudojama. Šitas projektas buvo labai svarbus, kuriant upės infrastruktūrą. Čia matote e, molo statymą ir atkūrimą. 25 mūsų požiūris buvo pakeistas, buvo pradėjome kurti bendruomenę ir darbo vietas ir pritraukti mm, darbuotojus į šitas darbo vietas, Taip, nes reikėjo atgaivinti tą teritoriją. Taigi 27-ais buvo sukurta veiksmų strategija. Kuriant šią strategiją reikėjo įtraukti kuo daugiau e, žmonių į valdybą Taigi valdyb, į valdybą įsitraukia vis daugiau bendruomenės, aplinkinės bendruomenės narių. Čia turime santrauką to, ko mes e, pasiekėme per 17 metų. Maždaug milijardas investicijų buvo pritraukta virš 14 tūkstančių darbo vietų, e, labai didelė erdvė biurams ir taip toliau. Šitoje nuotraukoje matome pačią teritoriją. Čia matome teatrą, Langensat projekto svarbę dalį. Čia Markets bendruomenė, ir kita su kiekvienanti bendruomenė, kuriai skiriame lėšas mokymui ir kuriant darbo vietas mūsų projekto rėmose. Kita skaidrė. Kitas svarbus klausimas, tai būtent uosto tilto statymas Čia galite, čia matote, kokie keliai buvo nutiesti palei upę. Svarbus dalykas yra tas, kad šitas tiltas nukreipė nuo miesto didžiąją dalį transporto. Čia greitai perversiu kelias nuotraukos, iš kurių galėsite pamatyti, kaip puikiai buvo atliktas darbas. Štai matote puikių gyvenamųjų pastatų palei upę pavyzdžių. Ne visada statėme naujus pastatus, atnaujinojame ir senus pastatus, pavyzdžiui, tokius sandėlius, kurie išlaikė tą verslo atmosferą. Čia irgi labai graži nuotrauka, kaip gali atrodyti dokai naktį. Ir greitai dar kelios nuotraukos, kad įsivaizduotumėte, kaip dabar atrodo ta teritorija. E, mūsų nuomonė, kokie yra sėkmės faktoriai. Pirmiausiai pastarojoje ataskaitoje labai gerai vertinamas e, mūsų projekto darbas. Buvo labai svarbu, kad mes turėjome pagrindinį planą, identifikavome visus reikiamus elementus. Taip pat reikėjo ir politinių dalyvių. Ir mes sulaukėme palaikymo, mūsų agentūros sulaukė palaikymo iš politikų. Taip pat buvo nubrėžti aiškus tikslai ir mes turėjome įtakingą mūsų valdybos pirmininką. tinkamas infrastruktūros ir strategijos e, numatymas, žinoma, ir strateginiai fondai buvo labai svarbus e, faktorius, be ES anglos ir plėtros fondų nebūtų buvę tai įmanoma įgyveninti. Galiausiai kontrastas. Čia šita nuotrauka yra kaip anksčiau įrodė, įrodžiau ją, tai kaip atrodė ta vieta anksčiau ir kaip dabar atrodo jinai ir pokytis tikrai yra akivaizdus. Kita nuotrauka, prašom. Kaip matote, šitas pastatas atrodė šitaip, dabar tas baras e, gyvuoja, bet jis atrodo šiek tiek kitaip, kaip matote. Ir tikrai rekomenduoju, jeigu būsite Belfaste, apsilankyti šiame bare. Taigi, apibendrindamas galiu pasakyti, kad Langenside kuris baigėsi 2007, iš tikrųjų labai daug prisidėjo, kurdamas e, infrastruktūrą ir visą aplinką e, Belfaste tam, kad vėl pritrauktų investicijų ir iš tikrųjų tas protas buvo įgyventas labai svarbiu laikotarpiu Belfaste. Ir šitas projektas parodė, kas yra įmanoma Belfaste ir visoje Airijoje, Šiaurės Airijoje kurdamas gerovę ir ateitį, stabilumą, kurio dabar galime džiaugtis. Langenčiat projektas pakeitė miesto veidą, bet dar daug ką galima pakeisti, dar trūksta darbų ir sek, sektorių lyderiavimas vis dar tebėra didelė problema. Ir dar toliau yra ką, daug ką nuveikti dirbant Belfasto naudai. Ačiū. Labai ačiū. Dabar turime pusvalandį diskusijoms. Noriu pranešti kolegoms, kad pas mus yra ir Europos komisijos atstovas, e, ponas Vatiškus. E, jis yra atsakingas vadovas, dirbantis e, departamente atsakingame už regionius klausimus. Taip pat yra ir dar vienas kolega iš Europos komisijos. O dabar suteiksiu galimybę pasisakyti kolegoms. Pirmiausia, ponia Karima Dėlė. Dėkoju, ponia pirmininkė. Taip pat dėkoju ponui Vlasak už šio svarstymo suorganizavimą. Nesunku suprasti, kad siekiant išvengti sanglaudos politikos sektorizavimo ir siekiant paskatinti integruoto požiūrio taikymą, mums būtina sutelkti dėmesį į miestus ir didmieščius. Būtent miestuose būtų galima įgyvendyti tokias integruotas programas, kurios kurtų darbo vietas, kovotų su skurdu ir taip toliau. Ir būtent miestai turėtų būti tokių projektų vykdytojai. Sanglaudos politika turi būti politika skirta ne tik miestams, ta politika turėtų būti gyvendinama pačių miestų. Pone Plasak, aš tikrai norėčiau prisidėti ir pagelbėti parengti Jums ataskaitą pranešimą šiuo klausimu. Ir mums, norint parengti šį pranešimą, reikia pažvelgti į tuos iššūkius, su kuriais susiduria miestai. Ypatingai reikėtų pabrėžti klimato kaitos klausimą, kalbant apie tvarius miestus. Trys ketvirtadaliai europiečių gyvena miestuose, trys ketvirtadaliai CO2 emisijų taip pat išskiriama miestuose ir 30 procentų energetikos yra sunaudojama miestuose. Taigi aš galiu pasakyti, kad kova dėl klimato kaitos iš esmės daugiausia vyksta miestuose. Manau, kad valdymas yra esminis dalykas. Ta patvirtino prieš tai kalbėję atstovai pristatė savo programas. Mes turime sustiprinti institucijų gebėjimus valdyti projektus ir tokių priemonių yra. Paimkime, pavyzdžiui, Urban programą. Jos poveikis yra ganėtinai teigiamas. Deivas pabrėžia sąryšį tarp vietinių institucijų ir kitų institucijų dalyvaujančių projekte svarbą. Taigi būtina vykdant tokius programus įtraukti visas suinteresuotas šalis. Aš perskaičiau jūsų parengtą dokumentą, čia yra kalbama ir apie tam tikrus indikatorius, veiksnius. Aš esu kilusi iš Ile de France vietovės, Paryžius yra šio regiono pagrindinis miestas ir žinoma, kad regionas susiduria su tam tikrais socialinio neligumo klausimais. Sanglaudos politika turėtų spręsti ir juos. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Turime investuoti į techninius E, projektus. Turime atkreipti dėmesį į Jessica, kitas programas, bet taip pat turime ieškoti ir naujų finansavimo šaltinių. Jeigu pažvelgsime į energetiką, galėčiau pateikti vieną pasiūlymą. Ir galbūt komitetas svarsnys tokią mano idėją, tokį mano pasiūlymą. urbaninę energetiką. RPF 4 procentai buvo skirta iš šio fondo staty, e, pastatų renovacijai. Taigi dalis šių lėšų yra išnaudojama. Taigi mano klausimas yra toks, kokiu priemoniu imsimės, kad šalis pradėtų naudotis fondo lėšomis, kad galėtų didinti pastatų energetinį efektyvumą. Mums aišku reikia galvoti ir apie tai, kad ne visi gali naudotis elektros energiją. Taigi, kokiamis naujomis priemonėmis galėtume pasinaudoti tokiams problemams spręsti. Ir aš manau, jeigu bus atsižvelgta į tuos klausimus, tai tikrai pranešimas bus puikus. Pirmininkė, dar yra septyni kolegos norintys užduoti klausimus, taigi kalbėkite kaip galima glaučiau. Pytė Simon. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą iš Niderlandų už tokį sėkmingą projektą. Vokietijoje tai tikrai nebūtų pavykę. Vokietijoje būtent žemės yra atsakingos už tokias programas ir dažnai tam susikerta įvairūs skirtingi interesai ir dažnai pamirštami realūs poreikiai ir jų svarba. Pone Vlasak, subdelegavimas. Taip, mums yra svarbios funkcinės zonos, darbo rinkos, kaip susijęti energetiką, pramonę ir energetikos augimą, kaip įdėkti struktūrinių pokyčių. Pone Vlasak, jūs e, savo dokumente rašote, kurgi yra ribos. Aš esu kilęs iš miesto, kur buvau atsakingas už struktūrinių fondų taikymą. E, mums buvo skirti 6 milijonai ir tų lėšų vos vos pakako. ir mūsų teritorija buvo pernelik maža, kad būtų laikoma funkcinė teritorija. Taigi mes turėjome kreiptis į stambesnės teritorijas. Būtent tokių žingsnių buvo imtasi ir Niderlanduose. Tai galėtų būti tinkamas sprendimas. Kitas klausimas, kurį jūs keliate, yra susijęs su partnerystė. Aš aišku galiu kalbėti tik apie savo valstybę bet akivaizdu, kad mums reikia tinkamos partnerystės programoms e, vykdyti. O Vokietijoje tai buvo beveik neįmanoma tiek rengiant programas, tiek jas vykdant. Kalbu apie partnerystę. Toliau bendras finansavimas. Kodėlgi neskyrus ir tokių lėšų. Bet Vėlgi, čia reikia įtraukti suinteresuotus vietinius žaidėjus į tokį procesą. Tačiau tuo pačiu metu jis neturėtų tapti sudėtingas ir labai komplikuotas. Taigi mes turime naudotis ne tik dabar egzistuojančiomis priemonėmis ir dabar numatyta tvarka kurios pagrindas yra du lygmenys. Mes turime įtraukti vietos lygmenį ir turime nustatyti labai aiškių kriterijų sąrašą. Projektui pasibaigus nepakanka tik paskelbti, kad buvo padaryta tas, tas ir tas turėtų būti labai aiškiai parodyta ir įrodyta, kad buvo laikytasi visų kriterijų, kurie nustatomi anksčiau. Mm, taip pat yra kalbėta apie integruotą planavimą. Jūsų dokumente, ponė Vlasak, jūs užduodate labai teisingus klausimus. Mane taip pat neramina tie klausimai, kurie yra susijęs su integruotu planavimu. Galbūt reikėtų parengti bendras taisyklės, kurios turėtų, kurių turėtų laikytis valstybės narės, bet e, bent jau Vokietijoje kol kas tokios praktikos nėra, tokios taisyklės turėtų būti privalomos, jeigu kalbame apie tikrai integruotą požiūrį. Taigi aš manau, kad taisyklės turėtų ir sugriežtėti. Ačiū. Once again, I don't matter. Each time you, you, you, you... Ačiū. Atsiprašau, kad e, su anglinau jūsų pavadinimą, jeigu taip galima pasakyti. Jan Olbri. Porą trumpų klausimų abiem pranešėjam. Žinoma, reikalą turim su naujais e, sprendimais, turim ir patirtį iš e, praeities. Kalbame apie subdelegavimą ir čia kyla klausimas, kas yra geriau. Ar geriau, kad e, veiklos programa būtų skirta miestui ar jų grupiai, ar geriau numatyti veiklos programą uh, regionui arba kažkokiai kitai didesniai e, teritorijai ir tuomet numatyti subdelegavimą miestui. Ir kas yra geriau? Ar miestui patikėti veiklos programą, ar vykdyti e, subdelegavimą? Andrė Konsulė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi dėl to, ką išgirdau iš abiejų svečių. Taip pat ir dėl to, ką kalbėjo mūsų pranešėjas apie Europos urbanistinę darbo atvarkę. Man šita tema atrodo labai svarbi, kalbant apie ateities anglos politiką. Kai ateityje kalbėsime apie, apie sanglaudos politiką ir e, ateities finansinės perspektyvas, mums reikės labai daug kūrybingumo ir manau, kad būtent šito kūrybingumo ir reikia Europos miestams ir jų problemoms spręsti. Norėtumėm, kad jų tikslai būtų daug aiškesni ir kad Europos 2020 strategija atitiktų ir manau, kad šita politika bus irgi žingsnis tos strategijos įgyveninimą, nes miestuose gyvena daugiau negu 80 procentų e, Europos piliečių ir sukūriamas nuo 75 procentų ES viso turto. Taigi mes kalbame apie esminį ES iššūkį, esminę užduotį ir klausydamas, kas, ką mums papasakojo, žiūrėdamas į ateities šitą būsimą pranešimą, galiu pasakyti, kad esu pasiryžęs bendradarbiauti su jumis, ponė Vlasekai, kad paruoštumėm šį pranešimą. Taigi tiek pasakęs, norėčiau pateikti du pasiūlymus. Pirmas jau buvo paminėtas. Kaip e, pakeisti reglamentą? Jį pakeisti reikia būtina, tam, kad šitos, šita politika atrodytų įtikėtina. Man atrodo, kad tos bendrosios globaliosios subsidijos tema yra labai labai svarbi kaip ir girdėjome, keturio, tiem keturiem miestam, kurie susijungė, tos subsidijos buvo labai svarbios. Man kyla klausimas, ar šitas pavyzdys gali būti perkeltas į kitus ES miestus. Gali būti, kad kitose miestuose regioninių lygmenių tik tai tokie planai, tokie projektai yra įmanomi. Dar vienas pastebėjimas. Man atrodo, kad kai kalbame apie atstatymo miesto atstatymo, atkūrimo programas, kad e, atgautume, atstatytume svarbes miesto dalis. Manau, kad tam neužtenka nei nacionalinių, nei ES fondų. Čia reikia įtraukti ir privatų į sektorių. Ir tai yra tikrai svarbu. nes iš mūsų patirties surinktos per pastaruosius metus žinome, kad gali kilti spekulacinės nekilnojamo turto, spekuliaciniai burbulai. Todėl turime labai stengtis, kad sudertumėm du dalykus kad naudotumėm ir viešuosius fondus, bet ir privačiuosius fondus, jeigu iš tikrųjų norime atgaivinti miestus ir atgaivinti taip, kaip čia vat kalbame, kaip matome šios pavyzdžius. Šiaip ar taip, manau, kad mes visi mielai dirbsime e, šio klausimu ir turėsime galvoje pristatytus pavyzdžius. Mulțumesc, aș dori să adresez o întrebare scurtă, ținând cont și de timp, distinșilor noștri invitați. Panas Matu, ačiū. Užduosiu trumpą klausimą. Ir aš žinoma stebiu laikrodį. Uh, Man labai patiko šie du pranešimai. Sanglaudos politikos lėšos daugiausia e, skiriamos dideliem miestams, e, vidutinio dydžio miestams, nes tai mūsų ekonomikų varikliai. O mano klausimas e, toks, ką Jūs manote apie smulkesnius miestus, kur, kur jūs išvelgėt jų vietą sanglaudos politikoje, nes mes nenorime didinti skirtumų tarp didelių ir mažų miestų. Pirmininkė, nepamirškite, kiek laiko. Taip, kalbėsiu labai trumpai. Reikia nepamiršti ir civilinės plotmės. Reikia nepamiršti visų projektų, e, kultūrinių ir socialinių. Reikia žiūrėti į visą visuomenę, bendrai reikia žiūrėti į visą visuomenę, kuri prisideda prie miestų plėtros. Ačiū. Self, uh, Liko ir man dar minutė, aš kalbėsiu paskutinę, o po to. Uh, paprašysime galbūt komisijos, ekspertų, taip pat galbūt pono Vlaseko atsakyti. ką girdėjom iš e, savo dviejų e, svečių, tai yra gera praktika ir Janvanisteroje klausė, kaip būtų galima pasinaudoti tą gerąją praktiką Europoje, ypač dviejose srityse. E, visi žinome, kad ne, nesvarbu, kiek pinigų beturėtumėm. turėtumėm Europos ar nacionaliniuose biudžetuose niekuomet nepakaks e, lėšų urbanistiniam miesto atgaivinimui, augimui. E, taigi, e, Jessica patirtis Niderlanduose, patirtis Šiaurės Airijoje, ten buvo pritrauktos privačios investicijos. Kiek į tuos klausimus atsižvelgs komisija, rengdama kitą e, programą skirtą urbanistiniai plėtrai, o džiai taip pat jūs savo pranešime galbūt galėtumėte atkreipti dėmesį į lėšų e, E, rezervą ir taip pat galbūt galėtumėt atsižvelgti į tą sverto poveikį program, programuojant. Nežinau, kokia tvarka, galbūt pirmas žodis mūsų svečiams, po to komisijai, o pabaigoje kalbės um, Odžės. Ponas Van, išgirdau konkretų um, klausimą, tai jį ir atsakysiu. Ar yra kažkokia tai struktūra, kuri geriausia, ar subdelegavimas. Gan sunku atsakyti ir kaip yra sakoma, kad struktūra priklauso nuo strategijos, o ateities tie iššūkiai, tai galiu pasakyti, kai gyvename pirmą kartą urbanistinių programų, tai buvo socialinės, ekonominės, fizinės problemos tam tikrų miestų ir į tai reikės išvelgti vykdant plėtrą, o dabar ateityje turbūt tokie klausimai, daugiau integravimas, klimatas, energetika ir ekonominis augimas, kuris daugiausia vyksta miestuose. Ir tuo požiūriu visuomet e, sąlyga turės tokia būti tam tikras e, subdelegavimas miestams, nes e, tokiu būdu jie tarp tarsi tampa savininkai jau tų integravimo problemų. Ir um, Galėčiau pasakyti, kad galvojant apie dabartinius e, iššūkius, e, reikėtų nepamiršti daugelypės e, valdysenos, nes ir ji turės spręsti integravimo problemas pasitinkančios dienos iššūkius. Ir, uh, galbūt tą subdelegavimą būtų galima pritaikyti ir, ir, ir visoms pro, programoms, bet čia tik tai mano minė. Ponas Maligana. Ačiū pirmininkė. Dėl to klausimo, ar veiklos programos turėtų būti skirtos e, konkrečiai vienam miestam, miestui ar jų grupiai kaip e, reikėtų pasirinkti struktūrinių na, e, fondų pritaikymo galimybės. Tai, aišku, priklausys nuo nacionalinės vyriausybės. Aš galėčiau tik tai pateikti pastebėjimus iš mūsų patirties. Dėl struktūrinių fondų buvo susitarta per bendrijos paramos e, sistemą ir tai turėjo būti skirta tam tikrai uh, E, problemai e, spręsti. Pati programa buvo pakankamai e, lanksti. Tai programos buvo skirtos transportui, užimtumui. Tai aišku duotų, būtų davę naudos miestui. Uh, Bet jeigu, tarkim, išskirtumėm vieną tik tai vietovę, kaip programos veiklos vietovę, tai galėtų ir e, apriboti tam tikrą prasme, galvojant apie e, tokią nedidelę teritoriją kaip Šiaurės Airija. Komisija. Ačiū pirmininkė, labai įdėmiai klausomės pranešimų. ir e, klausimų suformuoluotų pono Vlasako. Komisija tai stebėjo su dėlė susidomėjimu, puikiai žinote, kad e, komisijos narys Hanas, kaip e, komisijos narys Lemanduskis minėjo, norėtų E, labai daug dėmesio skirti e, miestų klausimams. Jis pats yra iš vienos miesto ir, aišku, norėtumėm stiprinti urbanistinę dimenciją sanglaudos politikos. Nesenai buvo atliktas ekspos vertinimas urbanistinių bendruomenių ir buvo išskirta ir įvardyta um, akivaizdi nauda integruoto požiūrio į urbanistinę plėtrą. Ir pastaruoju metu tai regioniai politikoje plačiai uh, tai pripažįstama ir uh, tai tapo ir miestų plėtros ministrų patvirtintos uh, E, hartijos e, principų, taip patvirtinta Toledo deklaracijoje. Įsigaliojo Lisabono sutartis ir ji numato e, didesnį vaidmenį regioninės valdžios institucijoms, skaitant ir miestus, ir mes išvelgiame poreikį stiprinti miestų vaidmenį rengiant būsimas veiklos programas. Ir e, tai nereiškia, kad būtų konkuruojama su regionais ar nacionalinė valdžia. Siekiama būtų tik tai panaudoti e, visų, visų regionų potencialą teritorinės e, sanglaudos dvasia. Iš esmės tai reiškia, kad mes negalime e, savo leisti nepanaudoti kiekvieno regiono potencialo. Ir e, miesto e, bendrijos iniciatyva parodė, kiek daug kapitalo. Ir ekspost vertinimo metu buvo kalbėtasi su žmonėm ir uh, E, jie sakė, kad e, svarbiausia ne tai, kiek pinigų yra skirta urbanistinės bendruomenės iniciatyvai, tačiau e, svarbiausia, kaip tai buvo įgyvendinta, kaip buvo įtraukti partneriai. Strategija Europai 2020 yra grindžiama integ, integraciniu e, augimu ir tai reiškia, kad turi būti įtraukiami piliečiai visuose ligmenėse ir integruotas požiūris būtų e, geriausias būdas e, strategijos Europai 2020 įgyvendinimui. Mes remiame ur, urbanistinę plėtrą ne tik tai todėl, kad ten gyvena daug žmonių, mes tai remiam todėl, kad tai atveria galimybę Europai uh, tvarkytis e, su iššūkiais kylančiais miestams, buvo užduotas e, klausimas e, dėl didelių ir vidutinio dydžio miesto. Programuodami turime taikyti funkcinį požiūrį, reikia strategijos funkciniams sritėms. Si Ir reikia strategijų mažiems vidutinio dydžio miestams, reikia stambesniems regionams. Pirmininkė klausėte apie Jessica vaidmenį finansiniuose instrumentuose. Dabar komisija galvoja apie tai, kaip būtų galima sustiprinti finansinius instrumentus, nesubsidijinius instrumentus. Uh, matome, kaip įsibėgėja Jessica, dabar pusantro milijardo eurų jau yra patikos fonduose, greitai galbūt bus ir 2 milijardai ir galvojame, kaip būtų galima geriau pasimluoti šiuo instrumentu. Uh, Ir e, žinote, kad e, dabar daugėjo galimybių pasinaudoti šiais instrumentais, galvojant apie energijos taupimą. Ir aišku, ateityje lauksime ir parlamento paramos e, sanglaudos politikai ir miestų vietovėms įgyveninę tą politiką. Ačiū žodis ponui Vlasikui. Um... Ehm, Gerbama pirmininkė, norėčiau sureaguoti kai kurius komentarus, kuriuos išklausėme. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavote diskusijoje. Norėčiau iškelti klausimus, apie kuriuos toliau diskutuosime kalbėjome apie Jessica finansinį instrumentą, reikia palyginti, koks procentas fondų gali būti investuoti naudojantis Jessica instrumentu, Jessica priemonę, tam, kad būtų galima paruošti ir finansuoti mm, tos programas. Mes Čekijoje išanalizavome 620 miestų, didelių ir mažų miestų. Rezultatas yra toks, kad nuo 5 iki 10 procentų šių miestų biudžeto gali būti e, padengtas per Jessicos priemonę. Taip pat e, matėme vairių projektų pavyzdžių. Labai svarbu įtraukti privatų sektorių ir sulieti lėšas. Manau, kad ypač ateityje tai bus labai naudingas lėšų šaltinis ir jo yra būtina pasinaudoti. Leiskite man pabrėžti, svarb, kokį svarbų vaidmenį vaidina nacionalinės asociacijos, kurios derasi dėl sąlygų su nacionaliniam vyriausybėm. Puikus pavyzdys yra Niderlandai. Bet miestai didesni ir mažesni patys negali išsiderėti gerų sąlygų. Jie turi sujungti savo dėrybinės galės ir su vyriausybė dėrėtis kartu. Dar norėčiau pakomentuoti mūsų kalbėjusius parlamentarus. Pone Deli kalbėjo apie aplinkosaugos problemas ir iššūkius. Žinoma, yra ir kitokių uh, klausimų, pavyzdžiui, triukšmas, dulkės, žaliosios teritorijos miestuose, viešasis transportas miestuose, visi šitie sektoriai turi įtakos aplinkai ir, žinoma, energetikos taupimui ir socialiniams skirtumams, kurių yra miestuose. Taigi integruotame požiūrėje turime ir, ir į tai atsižvelgti. Ta pati galima pasakyti ir apie energijos tiekimą. Ne tik tai apie šildymą, bet ir apie elektros tiekimą ir, ir kitą energetiką miestuose. Pritariu, kad reikia žinoti ribas, už, ribas, už kurių jau nebe naudinga perleisti uh, funkcijas. Nežinau, ar sugebėsime aiškės ribas nustatyti, nes yra ir smulkesnių miestų, kuriuose yra ekspertų galinčių paruošti projektus ir pasinaudoti lėšomis. Bet e, tai turėtų būti miestas, kuriame gyvena bent šimtas tūkstančių gyventojų dėl partnerystės ir tvarumo. Investicijų, dėl investicijų sugrįžimo, dėl produktivumo turi būti nustatyti aiškus kriterijai. Visi pro, projektai turi būti tvarus ir tvarus būti, turėtų būti numatyta tam tikra graža, kad investuoti pinigai būtų investuoti efektyviai. Ir tai reikia įrodyti, rengiant projektą. Kai kurie kalbėtojai minėjo privatų sektorių, privačias lėšas, privačius fondus. Taip, pritariu, reikia įtraukti privatų sektorių. Aš pritariu, ponas Matula kalbėjo apie mažus miestus nenorėčiau, kad pamirštumėm ir pamirštumėm mažus miestus, bet baiminosi, kad pavyzdžiui reikia atsižvelgti, pavyzdžiui, į asmenius, kurie važinėja į didelius miestus dirbti ar studentus, kurie važiuoja į didelį miestą mokytis. Uh, Taigi reikia didesnį dėmesį sutelkti į tas stambesias, į tos stambiuosius miestus, nes yra natūralu, kad didieji miestai pritraukia žmonės iš aplinkinių mažesnių miestų. Pilietinė visuomenė. Žinoma, reikia užmėgsti diskusiją su pilietinė visuomenė vietiniu savivaldybių lygmeniu. Žinoma, apie tai reikia kalbėti vietiniu lygmeniu. Ir paskutinis komentaras į ponios Hibner pasisakymą. Ji kalbėjo apie Jessica ir kaip tas, ta priemonė gali būti panaudota. Mano nuomonė ateityje tokios, tokios priemonės bus naudojamos kas kartas vis daugiau. Klausimas yra toks, reikia išsikelti principus. Mes atlikome analizę, tyrimą ir turime pripažinti, kad mažesni miestai neturi pakankamai e, išmanimo, kad galėtų naudotis Jessica. Taigi reikia juos, jiems pranešti, juos išmokyti. Taigi lauksiu visų, visų komentarų ir klausimų elektroniniu paštu ir paruošiu darbo dokumentą. Ačiū už komentarus. Pirmininkė, manau, kad šitas pasikeitimas nuomonėmis buvo labai naudingas ir jums ruošiant pranešimą ir visiems šešėliniams pranešėjams. Norėčiau dar kartą padėkoti mūsų kolegoms iš e, Niderlandų ir Šiaurės Airijos Taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovui ir mūsų posėdis baigtas. Rytoj susitinkame ryte balsavimui. Nepamirškite balsavimo kortelių ir prašyčiau kuo greičiau išeiti iš salės, nes dabar vyks koordinatorių posėdis, o laikas kaip visada yra ribotas. Dėkoju visiems koordinatorių prašau pasilikti salėje.